Okay. Ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, brangus kolegos, po trijų penkias, tad pradėkime posėdį. Man labai malonu pristatyti poną Kristijaną Kardoną. Jis yra ekonomikos investicijų ir mažo smulkus verslo atstovas ir atstovauja pirmininkaujančią Maltą. Jis pristatys pirmininkaujančios Maltos prioritetus. Šiandieną jis yra mūsų tarptautinės prekybos komitete. Manau, kad visi žino, jog tarptautinė prekyba yra vienas svarbiausių tarptautinės darbo atvarkės prioritetų. Ypač du įvykiai praėjusiais metais parodė, kad tai yra ten svarbu, tai yra trumpo išrinkimas ir kol kas jo veiksmai aiškiai parodo, kad mums būtina suaktyvinti savo darbą tarptautinės prekybos rytyje. Mažiau svarbus buvo Brexitas ir diskusijos dėl uh, ryšių su valstybė nare, kuri nusprendė pasitraukti iš Europos Sąjungos. Tad pirmininkanti valstybė turi didelių užduočių per ateinančius mėnesius, o parlamentas būtinai palaikys pirmininkaujančią valstybę narę, taip užtikrindamas gerą bendradarbiavimo dvasę. Svarbu yra pasiekti konstruktyvių rezultatų. Brexit ir nauja tarptautinė situacija, kurią aš paminėjau, labai aktuali. Turime ir teisės aktų pasiūlymų. Jau šį rytą kalbėjome apie alternatyvę metodologiją skirtą toms šalims arba sektoriams, kurie neturi tinkamas kainodaros procedūros. Visą tai susiję ir su TDI e, modernizavimu. Džiaugiuosi, kad dabar taryba po pusantrų metų numatė mandatą, pagal kurį galime pradėti diskusijas. Manau, kad jos prasidės vasario vidurį. Pradėsime diskutuoti apie TDI. E. Šiandieną kalbėjome ir apie konfliktinius mineralus greičiausiai kovo mėnesį bus tvirtinamas pranešimas. Susitarimas dėl mineralų konfliktinėse zonose yra labai svarbus teisinis pasiekimas. Nauji teisės aktų pasiūlymai irgi yra nepaprastai svarbus. Jie prisidės prie verta grindžiamos politikos. Tikiuosi gero bendradarbiavimo ir šioje srityje. Negana to, yra numatyti prekybos susitarimai. Šį rytą komitete mes patvirtinome CETA. O per ateinančius mėnesius turėsime pagalvoti ir apie įgyvendinimą. Paliuk. Europos teisingumo teismas turi e, nuspręsti ir dėl situacijos su Singapūru bei Japonija. Visą tai labai aktualu, turint omenyje mano paminėtas aplinkybės. Reikėtų kuo greičiau susitarti su Japonija. Nemažiau svarbu yra užtikrinti daugia šalę tarp valstybinę sistemą. kurią galėtume remtis ir kurios nesugrautų kai kurie nariai. Buvo kalbėta ir apie skaidrumą bei bendradarbiavimą tarp tarybos ir parlamento. Ypač aktualu tarp institucinių dėrybų kontekste. Skaidrumas ir prieiga prie dokumentų yra būtina. Na, nu, o dabar perduotų žodį jums, kad galėtumėte paaiškinti, kokie yra jūsų prioritetai. Dėkoju, pirmininkė. Labai diena. Dėkoju, kad mus šiandieną pakvietėte. Noriu padėkoti ir mūsų delegacijai Europos parlamente. Sveikinu ir jūs, pirmininkė Langė, su perinkimu. Sveikinu ir vicepirmininkus kurie buvo perinkti. Jūs iš ties labai trumpai, bet išsamei paminėjote mūsų prioritetus. Just, just... Per pastarosius 60 metų Europa buvo laikoma gausos vystimosi ir taikos pavyzdžių. Tai buvo milžiniškas pasiekimas. Jis tapo realiu dėl Europos lyderių, kurie ėmėsi Europos projekto tuo metu, kai visi buvo skeptiški ir netikėjo, kad galėsime dirbti kartu ir pasiekti sėkmės. Švenčiant 60-ąjį jubiliejų, Malta turi galimybę pirmininkauti ES tarybai. Kartu mes peržvelgsime pastaruosius 60 metų ir apginsime tai, kas jau buvo pasiekta. Be to, garsiai kalbėsime apie pasiekimus savo piliečiams. Kartais ta užtikrinta nauda yra pamirštama. Reikia pažvelgti į praeitį tam, kad galėtume numatyti ir ateitį. Berndas jau kalbėjo apie aplinkybės, apie tai, kas darosi už ES ribų. Akivaizdu, kad Europa turi priartėti prie savo piliečių. Būtina ginti savo piliečių teisės, kad piliečių lūkesčiai būtų patenkinti. Pastarųjų metų įvykiai mus labai paveikė reformų poreikis niekada nebuvo toks akivaizdus. Akivaizdu ir tai, kad reikia glaudžiau bendradarbiauti su piliečiais. Praėję metai buvo tarsi žemės drebėjimas sukrėtęs ES vertybės. Aš tikiuosi, kad per šiuos šešis pirmininkavimo mėnesius kartu su Europos parlamentu ES sustiprės. Suprantu, kad šeši mėnesiai nėra ilgas laikotarpis. Mes esame ambicingi, norime, kad Europos projektas būtų sustiprintas, bet viską vertiname realiai. Žinome, su kokiamis kliūtimis susidurime, bet nepamirštame ir savo stipriųjų pusių. Taryba yra puikus partneris, kuris neturi jokios slaptos darbo tarkės. Mes dirbsime ir su Europos parlamentu, grįsime savo darbą bendradarbiavimu ir atvirumu. Mūsų šalies ministras ir finansų ministras bei opozicijos lyderis yra buvę Europos parlamento nariais. Tai tik parodo, kokia svarbi yra ši institucija. Jūs esate tiesioginiai piliečių atstovai. Tad mes didžiuojamės, kad būtent šiuo metu galime pirmininkauti tarybai. Norime sukurti naują pagreitį tam, kad piliečiai kaip vartotojai, kaip žmonės, kaip suinteresuoti subjektai būtų dar labiau priartinti prie Europos projekto. Būtent todėl esame numatę šešis prioritetus, tai yra migracija, saugumas, bendra rinka, kaiminystės politika ir taip pat jūros klausimai. Mūsų manimo reikia kalbėti apie visus šiuos dalykus. Pone Langė, jei leisite, aš pakalbėsiu apie mūsų darbo programą. Man didžiulis malonumas ir garbė pristatyti pirmininkančios Maltos prioritetus, kad esame numatę pirmiesiams 2017 metų mėnesiams. Tai yra itin svarbi patirtis Malta pirmą kartą įmasi tokio svarbaus vaidmens Europos Sąjungoje. Mes tikime europietiškomis vertybėmis. Tikimės, kad taryba ir Europos parlamentas kaip svarbus politinio proceso dalyviai užtikrins geriausius rezultatus mūsų piliečiams. Pirmininkaujanti Malta yra paskutinė trejato šalis. Tad noriu pasinaudoti galimybę ir padėkoti Niderlandams bei Slovakijai už puikų jų atliktą darbą. Mano manimo, jie pasiekė puikios sėkmės ir rezultatų bendradarbiaudami taryboje ir su Europos parlamentu. Buvo apriimta įvairių kompromisų įtin svarbiais klausimais, pavyzdžiui, konfliktiniais mineralais, kova su kankinimais ir taip toliau. Mūsų tikslas yra ir toliau siekti pažangos ir taryboje, ir Europos parlamente. Tikimės išspręsti liekančius priekybos klausimus. Malta pabrėžia, kad priekybos politika yra nepaprastai svarbi, kaip ir ryšiai su mūsų pasauliniais partneriais. Priekyba yra augimo ir turto variklis Maltoje. Prekyba itin svarbi visoms ES valstybėms narėms. ES prekybos ryšiai užtikrina didesnę gamybą ir investicijų srautus bei prekių judėjimą tarp valstybių. Noriu pridurti, kad mes labai domimės mažų ir vidutinių įmonių įtraukimu kadangi būtent šis mūsų ekonomikos sektorius yra nepaprastai svarbus tam, kad mūsų piliečiai klėstėtų. Pirmininkavome įtin svarbių momentų tarptautiniai priekybai. 2016 metais ateitis tapo dar neiškesnė ir todėl kilo dar daugiau iššūkių. Brexitas, susitarimas su Kanada e, buvo nepaprastai svarbus įvykiai tam, kad galėtume kovoti su šiais iššūkiais, tiek institucijos, tiek valstybės narės privalo klausyti savo piliečių ir aiškiau kalbėti apie prekybos naudą. Negana to, mes privalome atsižvelgti į naujas aplinkybės ir pademonstruoti, kad ES yra numačiusi ir atgrasančias priemonės e, Taip pat mes privalome žiūrėti į ateitį ir užtikrinti, kad ES bus pasaulinė prekybos lyderė. Kaip atrodo Eurostato duomenis, ES yra labai konkurencinga ir prekių ir paslaugų srityje. ES yra ir pagrindinė investuotoja į kitas šalis, yra Iki 2015 investuotas maždaug 1 trilijonas eurų. Tarptautinė priekyba mums yra nepaprastai svarbi. Jis stiprina ekonomiką, kuria naujas darbo vietas ir geros kokybės darbo vietas. Per pastaruosius keliarius metus mes pamatėme, kad ES visuomeniai priekybos aspektai yra itin aktualūs. Todėl mes turime atsižvelgti į suinteresuotų subjektų ir visuomenės požiūrį. Per šiuos mėnesius mes elgsime kaip sąžiningi tarpininkai. Vadovausimės bendradarbiaujamui požiūrio, dirbsime su Europos parlamentu. Visą tai yra būtina, kad mes galėtume padaryti taip, jog tarptautinė prekyba būtų naudinga mūsų piliečiams. Labai svarbu yra išlaikyti įgautą pagreitį pagal ES darbo tvarkę. Reikia remtis tuo darbu, kurį jau atliko mūsų trejato dalys. Būtina tęsti dėrybas ir dvišalių ir daugiašalių pagrindų. Privalome renkti naujus mandatus dėryboms dėl prekybos susitarimo ir siekti geros pusęsros ir gerų rezultatų. Dabar norėčiau paminėti, kokia yra mūsų darbo programa ateinantiems šešiems mėnesiams. Pradedu nuo daugia šalių aspektų, nuo PPO. Mūsų pirmininkavimas bus sutelktas į diskusijas taryboje tam, kad būtų galima apibrėžti ES poziciją dėl MC11. Na, mūsų supratimu, daugia šalia priekybos sistema pagrįsta PPO yra pagrindas, kurio remiantis gali vykti sąžininga ir teisinga priekyba pasauliniu lygiu. Tai reiškia, kad ES turi parodyti, jog gali prisidėti prie diskusijų pasaulio priekybos organizacijoje. ES gali tinkamai įsitraukti. Mes dėkojame komisijai už aktyvę jos rolę 2016 metais. Vyko susitikimas Nairobija, buvo išsakyti nauji pasiūlymai ir be to buvo įtrauktos naujos šalis į diskusijas. Valstybės narės yra išreiškusios interesus susijusius ir su elektroninė prekyba, ir su skaidrumu, ir su gerąją reguliavimo praktika, taip pat ir cheminių medžiagų prekyba. Tai yra tik tai kelios mums svarbios sritis. Turėdama tai omenyje, pirmininkaujantį valstybę darys viską, kad ir toliau būtų daroma pažanga taryboje, kad būtų galima apibriežti e, ES poziciją MC11 Buenos Airėse. Jau buvo išsakytas suinteresuotumas PPO. Labai svarbu, kad būtų pasiekta tinkama pusiausvėra, kad per MC11 gautume konkrečių rezultatų. Labai svarbu, kad to susitikimo metu mes atspindėtume savo poziciją. Toliau, pirmininkaujantį valstybę nori ir toliau taryboje E, diskutuoti ir dėrėtis dėl Tiza ir Ega. Turime nepamiršti dar dviejų dėrybų, kurios priklausys e, ne vien tik nuo ES dėl Tiza. Dėrybos dabar natūraliai bus sustabdytos tam, kad e, nauja JAV administracija galėtų įsibėgėti. Bet kuriuo atveju mes tikimės, kad dėrybos atsinaujins 2017 e, metų antrojoje pusėje. E, ir kad čia mes remsimės daugia šalėmis sutartimis tarp Australijos, ES ir JAV. E, be to, taryboje diskutuosime ir apie duomenų srautus. Čia lauksime ir komisijos pasiūlymų. Įga. Įga darybos Darybų sėkmė priklausys nuo kitų politinių partnerių. Užbaigtas susitarimas panaikintų ekologinių prekių tarifus. Tai turėtų paskatinti augimą ekologiškame sektoriuje. Tai turi leisti sutaupyti piliečiams ir teigiamai paveikti aplinką daro. Pirmininkaujantį Maltą nori visą tai aptarti taryboje tam, kad dėrybų metu būtų tinkamai atsižvelgta į valstybių narių interesus. Dabar dvi šaliai susitarimai. Labai svarbu pabrėžti, kad višaliai susitarimai yra labai svarbus ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. Todėl pirmininkaujantį Maltą nenori ir toliau vykdyti dvišalės dėrybas. Ypač su Japonija. Bernai, kaip jūs e, sakėte anksčiau, tai yra 2012 metais spalio mėnesį, komisija buvo paskatinta siekti laisvosios prekybos susitarimo su Japonija ir pasiekti politinių susitarimų iki 2016 metų. Dėl tai nebuvo įmanoma. Abi pusės nori 2017 metais užbaigti susitarimą. Tai parodytų tvirtą politinę valią, ypač iš Japonijos pusės, kuri leistų spręsti išliekančius politinius klausimus. Bet mes tikrai neaukosime turinio tam, kad veiktume greitai. Priešingai, mes norime, kad susitarimas būtų tvirtas, kad būtų numatyti ambicingi tikslai priekybos ir investicijų srityse. Šio susitarimo įgyvendinimas būtų stiprus ekonominis signalas ir akivaizdus įrodymas, kad ES sugeba vykdyti savo ambicingą ekonomikos politiką. Tai prisidėtų prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo Europos Sąjungoje. Pirmininkaujantį Maltą darys viską, ką gali, kad vyktų pažanga diskusijose tarp, ja, tarp Japonijos ir Japonijos ES. Būtina pabrėžti, kad labai svarbu efektyviai bendradarbiauti su pilietinė visuomenė, piliečiais ir suinteresuotomis šalimis. Visą tai leis surinkti būtiną paramą. Norime, kad taryboje vyktų ir diskusijos apie darybas su kitais partneriais Tunisija, Merkosur, Meksika ir taip toliau. Kalbant apie JAV ir TTIP, mes norime įvertinti tarp Atlantinių priekybos ryšių statusą. Kol kas nesugebėjome susitarti dėl išsamaus susitarimo su JAV. Visgi dėrybos išlieka nepaprastai svarbios. ES yra pasirengusi atnaujinti TTIP dėrybas su JAV, su JAV kai tik JAV pademonstruos, kad nori ir toliau palaikyti tarp Atlantinius santykius. Reikia suprasti, kad ES nepritars susitarimui be pusiausviros. Sustarimai su trečiosiomis šalimis privalo būti naudingi visai ES, ar tai būtų sektoriai, ar tai būtų piliečiai. Pirmininkaujantį Maltą rengs ir mandatus dėryboms su trečiosiomis šalimis ir taip pat kai kurių esamų susitarimų atnaujinimai. Komisija pristatė tarybai savo pasiūlymą dėl ES ir Turkijos muitų sąjungos. Buvo kalbama ir apie laisvosios prekybos susitarimus, susitarimus su Nuoja Zelandija ir Australija, taip pat ir su Čile. Komisija turėtų pristatyti šios pasiūlymus tarybai dar per mūsų pirmininkavimą. Pirmininkaujant Malta darys viską, kad valstybės narės galėtų atitinkamai įvertinti procesą ir be abejo kiekvienu atveju bus atliekamas poveikio vertinimas. Brexitas. Brexitas be abejo turi labai platų poveikį ir ne vien tik tai priekybai bet labai trumpai tai paminėsiu, e, kadangi Junktinė karalystė pasinaudos 50-ojo straipsniu. Šį rytą aukščiausiojo teismo teisėjas nurodė, kad būtina čia pritaikyti 50-ąjį straipsnį. Žinoma, tai yra Junktinės karalystės vidaus sprendimas, bet kuriuo atveju per gruodžio mėnesio taryba buvo nurodyta, kad e S27 yra pasirengusios pradėti darybas, kai tik tai Junktinė karalystė pritaikys 50 straipsnį. E, vadinasi, mes žiūrime į ateitį, bet darybos bus pradėtos. Mes nenorime dabar spėlioti, kokie bus ryšiai su Junktinė karalystė ateityje. Praėjusį antradienį premjerė Teresa May užsiminė apie Junktinės karalystės ketinimus, tai yra, kad Junktinė karalystė išeis iš bendrosios rinkos. Noriu priminti, kad ES liekančiams valstybėms narėms yra aktualu palaikyti ryšius su Junktinė karalystė. Ir tarifai turi būti pagristi ir teisėmis, ir prievalėmis. Dabar teisėkuros aspektai. Jie per mūsų pirmininkavimą bus labai svarbus. Mes tikimės atitinkamų diskusijų taryboje ir su Europos parlamentu. Čia turime įvairių aktualių dokumentų. Daug dėmesio teiksime priekybos apsaugos mechanizmams, taip pat e, peržiūrėsime ir besivystantį pasaulio priekybos organizacijos kontekstą. Taryboje kalbėsime ir apie prekybos apsaugos priemonių atnaujinimą. Jau anksčiau buvo išeita iš aklygatvę, todėl norėčiau padėkoti Slovakijai už tai, kad rado kompromisą, kuriam pritarė dauguma taryboje tarybos pozicija dėl šios priemonės atnaujinimo parodo, kad galima rasti pusiausvyrą tarp skirtingų valstybių narių pozicijų. Aišku. Buvo klausimų dėl um, mažesnės prievalės taisyklės, mažesnio muito taisyklės. Labai svarbu, kad uh, veiklos vykdytojai žinotų, kas jų laukia ateityje ir galėtų nuspėti situaciją. Dėl mažų ir vidutinių įmonių buvo numatytos atitinkamos konstatuojamosios dalys ir nuostatos, kur yra kalbama apie informaciją susijusią su kova su dempingu. Pirmininkaujantį valstybę ir taryba yra pasirengusi bendradarbiauti su parlamentu trišaliuose dialoguose kaip įmanoma anksčiau. Negana to, taryba yra dėkinga ir už lapkričio 9-osios pasiūlymo, kur yra kalbama apie naujas priemonės kovoti su dempingu, kai neužtenka rinkos priemonių. Buvo taip pat kalbama apie priekybą ir užsienio reikalų taryboje. Vis dar pasiūlymas skirtas naujams metodologijoms yra aptarinėjamas tarybos darbo grupėse. Čia mes nepamirštame ir pasaulio priekybos organizacijos konteksto. Labai svarbu užtikrinti atitinkamą apsaugos lygį ES pramoniai. Kaip žinote, kai kurios nuostatos e, baigia galioti praėjusį gruodį e, Kinijos, e, tam tikri aspektai susijęs su Kinija nebegalioja, todėl laikas dabar yra itin svarbus. Svarbu, kad teisėjo kuros atstovai greitai susitartų dėl šio pasiūlymo ir taip būtų sumažinta rizika. Taryba jau pradėjo nagrinėti pasiūlymą. Lauksime ir Europos parlamento požiūrių. Mes kaip pirmininkaujantį valstybę esame įsipareigojusi greitai nagrinėti šį pasiūlymą. Pirmininkantį valstybę taip pat imsiasi ir reglamento susijusio su dvigubo panaudojimo prekėmis. Tai itin svarbu ir tarybai, ir parlamentui. Šis e, reglamentas paskutinio kartą buvo atnaujintas 2009 metais. Mes e, dabar diskutuojame apie reglamentą tam, kad pasiektume įvairių tikslų. Visų pirma, reikia sustiprinti šį reglamentą, kad e, būtų galima kovoti su žmogaus teisų pažydimais ir terorizmu. Tai kelia didžiulį nerimą ES piliečiams. Tai kelia pavojų pasauliniu lygiu. Todėl mes ir kalbėsime apie vienodas taisyklės pasauliniu lygiu ir administracinės naštos mažinimą mūsų įmonėms. Ypač kai kalbame apie mažas ir vidutinės įmonės. Diskusijos jau parodo, kokie yra trūkumai, be to, koks svarbus yra parlamento vaidmuo. Tad pirmininkaujantį Maltą čia bus sąžiningų tarpininkų ir padės nagrinėti šiuos aspektus. Galiausiai horizontalūs klausimai. CETA greičiausiai teismas išreikš savo nuomonę labai greitai ir tuomet pirmininkaujanti valstybė kartu su komisija ir parlamentu aptars kompetencijas. Čia remsimės teismo sprendimu. Prekybos susitarimo atvirtinimas turi apimti ir praktinius aspektus. Teisingumo teismo generalinis advokatas praėjusiais metais pateikė savo požiūrį dėl prekybos susitarimų pasirašymo, pavyzdžiui, dėl ES ir Singapūro. Galutinis teismo nuosprendis, kaip jūs ir sakėte, bus paskelbtas 2017 m. pavasarį. O tuomet mes turėsime padiskutuoti, ką reikėtų daryti toliau ir kaip turime užbaigti dėrybas. Nemažiau svarbu yra tai, kad komisija ir atskiros valstybės narės privalo užtikrinti naudą visuomeniai, įmonėms ir piliečiams. Turime geriau išaiškinti piliečiams, kodėl priekyba jiems naudinga. Baigdama savo pasisakymą, nurodysiu, kad pirmininkaujančiai Maltai Europos parlamentas yra artimas partneris priekybos srityje, tiek kai kalbame apie priekybos susitarimus, tiek kai kalbame apie teisės aktus. Mes norime, kad bendravimas Europos parlamentu būtų atviras. <coughs> Esame įsipareigoję pasiekti savo užsibrieštų tikslų, turime iškoti bendrų sprendimų, kurie bus naudingi ir Europos ekonomikai, ir kurs naujas darbo vietas, bei bus naudingi visiems Europos piliečiams. Ačiū. Lot, minister, uh, and... Ministrė, už tokį išsamų Maltos pirmininkavimo programos pristatymą. Linkiu sėkmės jums jūsų darbe. Ir dabar suteiksiu žodį politinių frakcijų atstovams. Visų, papa, visų pirma, EPP frakcijos vardu ponas Valės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą apie e, priekybos apsaugos e, priemonių sistemos reformą. Tai labai parlamente svarstamas klausimas. Prieš tris metus buvo patvirtinama rezoliucija ir nuo to laiko niekas nedaroma. Yra patvirtintas bendrasis tarybos požiūris, patvirtintas praėjusiu metu pabaigoje. Nu, bet noriu paklausti, kaip jūs rengėtės įveikti um, akivaizdžias kliūtis taryboje, bandant eiti priekinčioje srityje atsižvelgiant e, į Kinijos siekį į tapti pripažinta rinkos ekonomikos valstybė, turime eiti priekin dirbti ir kaip jūs rengėtės įveikti kliūtis, kurių tikrai bus jūsų kelyje šiame darbe. Kitas klausimas, ypač artimas man. Kitas mūsų posėdžio darbo tvarkės punktas tai Ukraina ir autonominės e, prekybos priemonės skirtos Ukrainai. E, lengvatos, papildomos prekybos lengvatos taikomos Ukrainai. Noriu paklausti, kokios svarbos tema bus Ukraina jūsų darbo tvarkėje. Ačiū ir toliau žodis David Martinui, socialdemokratų vardu. Ačiū pirmininkė, džiugu matyti Maltą pirmininkės kėdėje. Jūs aptarėte e, daugelį klausimų, kur, apie kuriuos norėčiau, kuriuos norėčiau paklausti, bet Noriu paklausti apie breksitą. Žinau, kad negalite pristatyti smulkiai šio klausimo, bet žinau, kad taryba laikosi e, požiūrio, E, dėl to, kad ES ir e, Junktinė karalystė turi sieti nauji prekybiniai santykiai, bet ar jų kūrimas prasidės po 50 straipsnio aktyvavimo, prieš jų aktyvavimą ar paraleliai, nes kol kas e, e niekas nėra aišku. Gali būti, kad tas klausimas bus apimtas e, sandoryje pagal 50 straipsnį. Junktinė karalystė kol kas tik tai kalba apie tai, kad norės prekybos sutarčių, pažiūrėjau, su Australija, Junktinėmis valstijomis ir kitomis šalimis. Tačiau Junktinė karalystė tikisi, kad jis turės galimybę dėrėtis dėl tų sutarčių, jas pasirašyti, kai tik išeis iš ES. Teresa May E, teisingai pastebėjo, kad kol Junktinė karalystė yra ES nare, įtikisi visapusiškai vadinti savo vaidmenį ir tas narsiai susijusi su e, e prievalėmis ir teisėmis ir manau, kad ES reikia tai atsižvelgti ir stengtis nesusilpninti savo dėrybinių pozicijų. Kitas klausimas kurį jūs gan išsamei aptarėte, bet norėčiau vis dėlto dar paklausti ką taryba mano apie TPP žlugimą kaip, kaip galimybę mums. Jei pažvelgsite į tai, kokias šalis TPP, TTIP turėjo sieti, tai pamatysime, kad Singapūras ir Vietnamas jau turi sutartis, dėrybos su, su Japonija, Naujaja Zelandija, Australija, kitomis šalimis na, galbūt dabar atsiveria galimybė pasistumėti šiuose darybose ir pasiekti juose pažangos. E, jeigu Junktinės valstijos nuo jų nusisuka, nuo tų šalių, ES turėtų pasiūsti pozityvę žinią ir bandyti kiek manoma sparčiau susitarti dėl tų sutarčių. Ir kitas susijęs klausimas Aš tikiuosi, kad teismas prims sprendimą kovo mėnesį ir jūs turėsite galimybę, Malta turės galimybę e, atsiųsti pranešimą apie tai parlamentui labai greitai. Ir tuomet jūs galėsite susitarti dėl CETOS ir kitų sutarčių ir būsite pasiekę daug daugiau nei bet kuri kita tarybo, tarybai pirmininkavusi valstybė. Taigi aš tikiuosi, kaip, kad viskas vyks sparčiai Ir taip pat, kad na, darbas vyks po to, kai bus įvertinta e, Teisingumo teismo generalinės advokatės nuomonė, bet nes reikia ir, ir žinoma, reikia nepamiršti, kad reikia parlamento pritarimo prekybos sustarimas. Dar vienas klausimas. Jūs sakėte, kad reikia atsipūsti, pamastyti, e, įvertinti daugia šalius prekybos sustarimus, nes jav atsitraukė. Ar rengėtės su JAV toliau bandyti susitarti dėl TISOS ir kitų susitarimų, ar manote, kad tas susitarimas jau tikrai yra miręs ir galbūt ES turėtų ieškoti kitų partnerių. Tol, ačiū. Ir toliau liberalų frakcijos vardu, ponia Marytė Šakė. Ačiū. Ačiū, ministrė. Labai daug pasakėte. E, aš žinau, kad kadangi esame ir jūs ir aš iš, iš mažų šalių, visada esame labai gerai pasiruošę atremti visus galimus iššūkius. Matau, kad jūsų vyriausybėje yra daug buvusių Europos parlamento narių. Tikiuosi, kad tai užtikrins veiksmingą bendradarbiavimą jums dirbant ir tarp šalių ir su, ir su šio parlamento nariais, ypač šiuo laikotarpiu. Norėčiau išgirsti daugiau jūsų minčių apie politinę dinamiką taryboje, pavyzdžiui, dėl to, ko, kokių mandatų tikitės dėrybose, taip pat dėl vykstančių dėrybų ir kokio masto užmojai, užmojų jūs turite. Vienas iš naujų būdų įtraukti e, žmonės ir interesų grupių atstovus, užtikrinti legitimumo dėmenį. Matome, kad viskas keičiasi, kad žmonės pagidavo daugiau informacijos ir aiškos informacijos. Jūs pats pastebėjote, kad išgyvename tikrai lemiamą laikotarpį, ypač dėl e, naujos Junktinių valstybių administracijos, kuri jau padarė drąsių žingsnių, keisdama prekybos darbo atvarkę. David Martin daug klausimų uždavė apie tai, taip pat paklausė apie Brexitą. Su Brexitu, dėl Brexito mums dar kyla daug neatsakytų klausimų. Būtų gerai, jeigu papasakotumėte, ką taryba masto ir kaip jį vertina pasirengimą bendradarbiauti, kad atremtume iššūkius. Reikia dar kartą pabrėžti, kad šis momentas, dabartinis laikotarpis yra sudėtingas. Kita vertus, jei mes tinkamai čia viską darysime, jeigu tinkamai tvarkysimės, tai gali tapti didžiulę galimybę. Kalbu apie darybas su Japonija, su Merkosur šalimis Ir manau, kad mes turime stiprinti taisyklėmis grindžiamą sistemą ir daugia šalę sistemą, net jei kiti ir norėtų šiek tiek atsitraukti nuo šios sistemos. Taigi būčiau dėkinga, jeigu pakomentuotumėte politinę dinamiką taryboje, taip pat kokios politinės vienybės mums reikia šiomis dienomis. Pavyzdžiui, kaip dėl sankcijų Rusijai pratesimo. Tai sprendimas, kuris, kurio nebūtinai trokštame, bet jis yra būtinas Ir, nes vis daugiau klausimų kyla dėl tarybos vienybės šiuo klausimu. Taigi politinė dinamika bei komentarai kitais jūsų paminėtais klausimai mums tikrai būtų įdomus. Taip pat e, aš irgi supritarčiau, kad mums reikia ypač stiprios Europos šiais neramiais laikais. Ačiū. Ir GUE kairiųjų frakcijos vardu ponas Helmut Scholz. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti Jums, ponia, už labai išsame įžangą, pristatant pirmininkaujančios Maltos darbo atvarkę. Jūs sakėte, kad didžiuojatės tuo, kad jums tenka atsakomybė už būtent prekybos skyrių ir Matau, kad šis skyrius užim, šiam skyriui ne, skirta nemažai puslapių jūsų darbo tvarkėje. Tikriausiai tai reiškia, kad Malta e, nori daug dėmesio skirti saugumui saugumui ir visiems jo aspektams ir tam, kaip tai veikia visų 28 piliečių gyvenimus. jums pirmininkaujant mums reik, jums reikės imtis daugybės klausimų ir mes žinome, kaip vyksta darbas, e, koks vyksta trejato, e, tarybos pirmininkų trejato bendradarbiavimas. Turime pamastyti apie tai, kaip tarptautinė prekyba, tarptautinė prekybos politika galėtų būti peržiūrėta, permastyta, atsižvelgiant į iškilusius iššūkius. Taip pat į tai, kad JAV prezidentu tapo Trumpas. Jūsų programoje nėra TTIP susitarimo. Ar tai yra objektyvių aplinkybių išraiška? Tai yra, ar jūs suvokėte, kad tų, tų darybų nebegalėsite tęsti? kad nėra galimybės jų e, perkelti į kitokį formatą, ar galbūt tai yra pripažinimas, kad dėrybos žlugo. Perinu prie štai kokio klausimo. Malta pirmininkavimo metu turėtų siekti, kad taryba ir komisija kom konstruktyviai apsvarstytų su Singapūro byloje paskelbtą nutartimi susijusius aspektus ir, ir jo tos nutarties pasakmes. Gal galėtume ne tik konkrečių pakomentuoti. Ir matau, kad jau pirmininkas masuoja plaktuku. Kaip jūs užtikrinsite, kad visi jums suteikti galiojimai bus skaidrus, kad Europos piliečiai suvoktų, su kuo ES derasi, kokiu tikslu ir ko siekia, nes tai yra iš ankstinė sąlyga, norint žengti dar vieną žingsnį ir e, konstruktyviai įtakoti tarptautinės prekybos darybos. Ir FDD frakcijos vardu ponas Borelį. Ačiū pirmininkė, ministrė. E, esu pranešėjęs dėl Muitų sąjungos modernizavimo ir e, priekybos santykių su Turkija modernizavimo. Mes visi suprantame santykius su Turkija pobūdį. Komisija jau patvirtino e, įgaliojimus šio klausimu Taip pat buvo apsvarstyti mūsų santykių su Turkija aspektai, ypač parlamente. Atžvelgiant į visą tai, ES turi išlikti vieningas varstydama šias temas, kad ji galėtų veikti kiek įmanoma įtakingiau ir nuosekliau. Tai įmanoma tik tuo atveju, jei mes vieni kitų klausysimės. Esu įsitikinęs, kad kalbu kolegų vardu, kuomet prašau jūsų perduoti tarybai prašymą E, palaukti, kol parlamentas priims rezoliuciją šio klausimu ir tik, ir tik po to e, taryba galėtų oficialiai patvirtinti įgaliojimus dėryboms. Manau, kad tai būtų puikaus bendradarbiavimo pavyzdys ir tai tikrai nusiųstų žinia apie vienybę mūsų e, pašnekovams. Ir galiausiai ponas Keli. Ačiū, pirmininkė. Ministra, ačiū Jums už labai aišku. E, Maltos siekių pristatymą. Aš pats esu iš mažos valstybės, kuri nekartai yra pirmininkavusi Europos Sąjungoje. Žinau, kad mažos valstybės gali puikiai padirbėti, e, kai joms tenka ši užduotis. Mane ypač padrasino jūsų šalies premjero kalba pasakyta praėjusią savaitę plenarnėje sesijoje. Porą klausimų. E, buvo pastebėta, e, Buvo, ministras pažymėjo, kad vienas iš svarbiausių tikslų paaiškinti piliečiams, su kuo susiję priekybos susitarimai. Tai tikrai labai aktualu, nes matėme, kaip e, plėtojasi e, prieš priekybą nusiteikę judėjimai, kaip jie aktyvėja ir kaip tie klausimai nušvečiami žiniasklaidoje. Ir daugelis dabar mano, kad laisva priekyba e, atims iš mūsų darbo vietas, o ne padės sukurti naujų darbo vietų. Taigi, bandant atsakyti iš šiuos teiginius, reikia piliečiams pateikti faktus. Ir tikrai džiugiuosi, kad toks buvo pasirinktas toks požiūris. E, Ministras taip pat minėjo naujus įgaliojimus dėl laisvos prekybos susitarimų. Norėčiau paklausti, ką turėjote omeny. Ponas Martinas labai tiksliai apibūdino, kokios, atsako, kokios galimybės atsiveria, nes e, Junktinių valstybių prezidentas nusprendė nutraukti dėrybas dėl transatlantinių prekybos susitarimų. Dėl TTIP susitarimo būtų išmintingiau atsižvelgiant į JAV prezidento išsakyto požiūrio. E, galime tą sustarimą atidėti iki e, po eros, po, kuri įsivyraus po trumpo valdžios. Gal, reikia ją atidėti į šalį, kuriam laikui, aišku, ne, neamžinai. Tai būtų išmintingiausia pasielgti. Ir noriu galiausiai pasidžiaugti tuo, kad jums atsiveria galimybė e, įtraukti ir Vietnamą, ir Singapūrą į mūsų sistemą. Ir tikrai būtų labai gražu, kad e, tuos susitarimus galiausiai patvirtintų būtent Malta pirmininkavimo metu. Ačiū ponė Keli ir dabar žodis ministrui. Ačiū. <coughs> Pone Bertai, manau, kad e, atsakysiu visiems kalbėtojams daugmaž apibendrindamas mintis. Bet visų pirma, noriu pastebėti, kad reikia akcentuoti štai ką. Malta e, savo pirmininkavimo metu akcentuoja prekybos darbo atvarkės įgyvendinimą ir tos darbo tarkės tikslas kurti kokybiškas darbo vietas, sukurti jų daugiau ir pasiekti ekonomikos augimo. Ir viskas, kas netitinka tokio pagreičio sėkimo, yra nereikalingi dalykai. Nes mūsų pagrindinis tikslas - užtikrinti geresnę kokybę piliečiams, geresnę gyvenimo kokybę piliečiams ES. Ir todėl suprantama, kad kai kuriais atvejais reikės palaukti konkrečių veiksmų, trečiųjų šalių konkrečių veiksmų. Arba, pavyzdžiui, palaukti, kol baigsis CETO sutarties e, tvirtinimas Europos parlamente. Šįtą komitetas balsavo šio klausimu ir tai tikrai labai gerai, kad rezultatas yra tikrai geras, nusista gera žinia plenarniai sesijai, tačiau kartais mus pasiekia netokios pozityvos žinios iš trečiųjų šalių, kaip, pavyzdžiui, dėl TTIP arba TISO susitarimo. Tačiau Malta mano, kad ES priekybos politika neturėtų būti e, varžybos siekiant žemiausio e, bendro vardiklio. Norime, mūsų tikslas svarbiausias tikslas užtikrinti ES interesus tie susitarimai e, priimami po daugelį metų vykusių komisijos konsultacijų su taryba, su visuomenė, taip pat atsižvelgusi parlamento išsakytas nuomonės, būtent todėl reikia sinergijos tarp tarybos ir parlamento ir būtent todėl tai taip svarbu. Mūsų darbo tikslas užtikrinti, kad ambicinga prekybos politika nebūtų nebūtų gyvendinama aukojant aukštus ES standartus. Pavyzdžiui, mes tai vertinome parengę komisijos komunikatą prekybą visiems, kuriam pritarė taryba. Jis buvo paskaltas 2015 lapkričio mėnesį. Ponas Valensa kalbėjo apie e, prekybos apsaugos priemonės Kiniją ir Ukrainą. Manau, kad po beveik trejus metus trukusių diskusijų taryboje dėl ES prekybos apsaugos priemonių modernizavimo. Sakiau savo žanginėje kalboje, kad Slovakijai pirmininkaujant pavyko įveikti aklavietę šio klausimu. Siūlymas dėl prekybos apsaugos priemonių modernizavimo tikrai subalansuotas, jame atsižvelgta į valstybių narių nuomonės ir neturėtume pamiršti, kad jis susilaukė plataus pritarimo Ir būtent tas pritarimas užtikrina dar didesnę tų priemonių naudą ekonominiams veikėjams. E, taryba ir Malta yra pas, pasirengusi, kiek manoma, greičiau pradėti trišalio dialogo procedūrą dėl e, dempingo apskaičiavimo ir e, Kinijos E, rinkos ekonomikos statuso, rinkos ekonomikos statuso suteikimo Kinijai. Komisija sveikina patiktus pasiūlymus. Ir tai taryba priima, sveikina šį pasiūlymą ir pritaikyta nauja metodologija turėtų būti neutrali šalių atžvilgių, taip pat atitikti PPO taisyklės. Uh, Ir todėl šį pasiūlymą reikia vertinti praėjusio metų gruodžio mėnesio įvykių kontekste. Po šių pasiūlymų paskelbimo Kinėje paprašė konsultacijų su Europos Sąjunga ir taryba pradėjo nagrinėti pateiktą pasiūlymą ir mes tikimės išgirsti parlamento nuomonę. Dar kartą pasakyti, kad pirmasis keitimasis nuomonėmis šiuo klausimu jie įvyko šį rytą Inta komitete ir pirmininkaujantį Maltą yra pasiegusi šį klausimą svarstyti kiek įmanoma greičiau. Žinoma, laikas yra labai svarbus čia. Kinija yra antra pagal dydį ES prekybinė partnerė po jungtinių valstijų. Vis, daugelis valstybių narių turi, palaiko glaudžius ekonominius ryšius su Kinija ir pasitelkus naują dempingo apskaičiavimo metodologiją, mes pasirinksime taikyti e, sąžiningą, subalansuotą požiūrį ir užtikrinti tinkamą apsaugą nuo nesažiningos konkurencijos. Singapūro atvejis Mes visi tikrai su nekantrumu laukiame, nutar, laukiame nutarties šio, gal šioje byloje. Parlamentas laiką, laikėsi e, pozicijos, kad prekybos sutartys, kurios apima sritis už bendrų kompetencijų sričių, <coughs> yra ir parlamentos sritis, ir Malta pirmininkamo metu sieks įtraukti visus susijusius e, interesus visų institucijų grupės, ieškant sprendimo, kaip sudarinėti priekybos susitarimus ir susidurti su, ma su mažiau kliučių. Kuo skaidriau dirbsime su rinkėjais, tuo skaidresnius e, priekybos susitarimus sudarysime. Manau, kad mes kaip maža valstybė tam tikrą prasme esame lengvesnėje, geresnėje pozicijoje, bet tą žinę turime nusiųsti ir tarybai. Ir nepamirškime, kad būtent valstybės narės suteikia įgaliojimus dėrėtis e, e, su trečiosiomis šalimis valstybių darių. Davidai uždavėt klausimą apie Brexitą. TPP transatlantinės partnerystės susitarimas, žinoma, dar tikrai nėra palaidotas. Australija ir Naujoji Zelandija išreiškė nuomonę, kad galėtų būti kad galėtų būti pasirašytas 12 minus 1 formatu, bet žinome, kad Trumpas pasirašė jau kai kuriuos dekretus. Ir nekalbant apie e, industrinę Ameriką ir jos interesus, suprantame, kad tai tikrai labai stipriai keičia situaciją. Prisiminsiu, ką sakė ponia Šakė ir ponas Šulcas. Tai iš tikrųjų mums ES atsiverinti galimybė toliau siekti tuose dėrybose pažangos, dėrybose su trečiosiomis šalimis. Pateiksiu pavyzdį. Japonija dėrėjosi su jungtinėmis valstijomis šešis metus dėl. Tai taip, galite įsivaizduoti, kiek uh, teisės aktų pakeitimų jiems reikėjo pateikti, kad būtų pasiektas susitarimas. Ar jie bus pasirengę dar laukti, dėrėtis dėl kitų papildomų e, teisėkros aktų pakeitimų. Iš tikrųjų, tai mums ES palanku. Mes esame suinteresuoti tų darybų paspartinimu. Meksika yra dar viena valstybė, kuri dvigubai nukentėjo dėl Trumpo administracijos. Ji nukentėjo dėl transatlantinės prekybos, dėl transatlantinio susitarimo pasikeitimo ir dėl to, kad e, Amerika, Jungtinės valstybės ruošiasi trauktis iš naftos susitarimo. EGA ir TIZA susitarimai. Tarybos pirmininkė tikisi, kad komisija ir toliau uh, teiks visą naujausią informaciją tarybai apie pasikeitimus šiuose struktūrose ir mes ieškosime visiems primtinų sprendimų. Europos Sąjungai, lyginant su kitomis svarbiausiamis partnerėmis šiuose darybose, buvo kilę labai mažai opių klausimų. Vienas iš jų, pavyzdžiui, dviračiai. Ir ES jau sutiko pašalinti, panaikinti kai kuriuos tarifus, Taip pat sprendžiame kitus likusius klausimus ir tikimės parengti susitarimą, kuris būtų primtinas visiems. Prekybos e, paslaugomis susitarimas labai svarbus mūsų ateičiai. Malta mano, kad platus pasaulinis susitarimas dėl paslaugų turėtų pakeisti PPO gato GAT susitarimą, bendrai susitarimą dėl e, tarifų ir e, prekybos. Jeigu tas susitarimas taps daugia šalių ir jis pakeis GAT susitarimą, tai žinoma, kad taip viskas priklausys, viską apspręs darybų sparta. ES turi čia būti viską stebėti ir nepam, ypač siekti savo interesų apsaugos. Prekyba ir vystimasis tai yra vienas klausimas, kuris buvo iškeltas. Malta tikisi aptarti nemažai e, peržiūrėti nemažai preky, su prekyba ir vystimu susijusių aspektų, turime peržiūrėti bendrąją e, pri, e, privilegijų sistemą, taip pat peržiūrėti kitus aspektus susijusius su vystomąją politiką, bei nepamiršti prekybos politikos diskusijų ir piliečių, kalbėti apie tai, kaip prekyba tarnauja darbo vietų kūrime, skatina augimą. Akcentuoti, kad priekyba atveria galimybių Europos įmonėms, kad taip sukūriamos kokybiškos darbo vietos. Visą tai turi lydėti papildomos priemonės, bandant įveikti iškilusius sunkumus, atotrukį. E, pavyzdžiui, im, im, imtis tokių klausimų kaip švietimas, moksliniai tyrimai ir plėtra, jų praktinis pritaikymas. Visų šių klausimų turime nepamiršti, kai kalbame apie e, tartūnės prekybos laisvą srautą. Turime nepamiršti ES standartų, sveikatos apsaugos, darbo teisų, piliečių teisų, aplinkos sauginių aplinkosauginės aplinkosaugos ir gamybos rytise. Ir žinoma, kalbant apie visą tai, Brexito tema yra ypač svarbi. Davidai, jūs tikriausiai, jūs mane pataisysite, kad yra bendra e, prekybos politika, taip pat vyksta bendradarbiavimas, yra mūsų sutartise numatytos prievolės. Premjerė Mei e, lankėsi JAV, Kinijoje E, šalies užsienio reikalų ministras e, kalbasi su kitų šalių, su įvairių šalių atstovais. Kita vertus, mes kol kas esame dėrybinėme etape ir aš atvirai dabar kalbu, aš tik tai cituoju faktus. Todėl darau prielaidą, kad kai tik tai bus sprendimas kai bus nuspręsta, kaip aktyvuoti 50 straipsnį, mes turėsime galimybę pristatyti savo poziciją dėl, dėl būsimų dėrybų. Turkija. Turkijos ir Vietnamo klausimų turime palaukti sprendimo, kurį priims teismas pavasarį. Žinoma, yra ir kitų klausimų, kurie nepriskirtini nei priekybos sričiai, nei, nei komit, šio komiteto kompetencijų sričiai. Europos Sąjunga šios, šios klausimus sieks spręsti, nepamirždama uh, laisvos priekybos vertybių. Mes tikime laisvos priekybos nauda ir verte, tačiau nepamirštame ir būtinybės užtikrinti žmogaus teisės ir puoselėti mūsų vertybės. Ačiū. Once again, thank you, Minister. And... Dėkoju, ministrė. Mes be abejo esame jūsų pusėje. Stengsime kartu susidoroti su iššūkiais. galite tikėtis mūsų paramos. Dirbsime kartu, kad Europa darytų pažangą. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnung. Brangus kolegos, pereisime prie kito klausimo. Laikinų priekybos sąlygų įvedimas Ukrainai. Turime pono Valensos pranešimo projektą, žodis jam. Mm. Rugsėjo 29 dieną Europos komisija pateikė pasiūlymą dėl laikinų priekybos priemonių Ukrainai. Buvo numatytos priemonės pagal asociacijos susitarimą, bet tos priemonės netitinka tikslo paskatinti Ukrainos ekonomiką ir prisidėti prie jos perėjimo prie funkcionuojančios rinkos ekonomikos. Priemonės turi būti pagristos nulinio tarifo kvotomis pirmame ir antrame priedė nurodytoms prekiams. Be to yra numatyti ir preferenciniai tarifai bei atitinkamos kvotos. Numatoma iš dalies arba visiškai panaikinti muitus trečiajame priedė nurodytoms prekiams. Pirmame ir antrame prieduose yra žemės ūkio produktai, pavyzdžiui, medus, mėžiai, kviečiai, kukurūzai, apdoroti pomidorai, vynogių sultis ir panašiai. Trečiame priedė yra e, trašos, e, taip pat varės, aliuminės ir elektroniniai prietaisai. Pranešimo projekte aš nurodau kilmės taisyklės, taip pat transporto taisyklės teritorinį Ukrainos vientisumą ir prekybos e, kliūtis, netarifinės kliūtis. Kalbu ir apie balsavimo daugumą taryboje. Aš nusprendžiau iš priedų išbraukti kviečius ir kukurūzus ir taip pat e, amonio sulfatą ir kai kurios nitratus. Klausiausi visų suinteresuotų šalių, visų politinių frakcijų. Išklausime ir Žemės ūkio komiteto šio klausimo. Reikia nepamiršti, kad praėję metai buvo labai sudėtingi Europos ūkininkams. Grūdų sektorius nukentėjo kai kuriuose valstybėse narėse derlius sumažėjo net 20 procentų, pavyzdžiui, Prancūzijoje ir Vokietijoje, Rumunijoje ir Bulgarijoje taip pat sumažėjo. Bet priešingai, kitose pasaulio šalise, kaip JAV, Kanadoje, Brazilijoje ir Argentinoje, derlius buvo ypatingai gausus. Visą tai ir yra atspindima prieduose, kuriuos aš siūlau savo pranešime. Statistika rodo, kad šių prekių eksporto galimybės jau yra pakankamos, tad greičiausiai papildoma parama nesukurs jokių paskatų siekiant diversifikuoti eksportą. Aš siūlau išbraukti amonio sulfatą. Reikia nepamiršti, kad tai yra šalutinis produktas. Ir dabartinis perteklius kyla dėl šios prekės paklausos. Jau dabar matome pusiausvėros trūkumą pasaulinėje rinkoje. Gamyba šio produkto daro jį labai jautrų. Toliau trašos, amonio nitratas ir jo mišiniai irgi yra susiję su ES jautrių produktų, tai yra amonio nitrato. Kai jis yra importuojamas iš Rusijos, matome dempingą. Ir dėl tokio importo e, mokesčio Rusija gali bandyti apeiti muitusi per Ukrainą. Be to, buvo imtasi atitinkamų reformų Ukrainoje. Noriu priminti, kad labai svarbu yra padėti Ukrainai sustiprinti savo ekonomiką, padidinti jos augimą, ypač stiprinant mažų ir vidutinių įmonių vaidmenį. Visgi reikia apsaugoti tuos produktus, kurie yra labai svarbus ES gamintojams. Buvo gan sudėtinga užtikrinti pusiausvyrą. Norėčiau priminti, kad pakeitimus galima teikti iki vasario pirmos dienos. O agri komiteto nuomonės galutinis terminas yra sausio 23. Aš skatinu jūs teikti pakeitimus ir mūsų komitete, ir Žemės ūkio komitete. Balsavimas mūsų komitete numatomas kovo mėnesį, plenarinis balsavimas turėtų vykti balandžio mėnesį. Dėkoju. Labai ačiū. Šešėliniai pranešėjai. Deividas vietoj Maritos. Maritos vardu. Jis sakė, praėjusią kartą, kai komitete apie tai diskutavome, iš esmės pritarėme pasiūlymai, pagal kurį yra numatoma papildoma paskata Ukrainai, kadangi Ukrainos ekonomika vis dar labai ribota. Šiandieną mes irgi teigiamai vertiname pasiūlymą, bet pabrėžime, kad SND frakcijai labai svarbu, jog Ukraina vykdytų asociacijos susitarimo reikalavimus ir toliau vykdytų reformas bei kovotų su korupcija. Mes palankiai vertiname pateiktą pasiūlymą, bet svarbiausia, kad būtų laikomasi demokratijos principų, žmogaus teisų ir įstatymo viršenybės, kaip visą tai numatyta asociacijos susitarime. Ukraina privalo imtis institucinių reformų, ypač turint omenyje gruodžio mėnesio auditorių rūmų ataskaitą. Mes norime, kad eiliniai piliečiai ir mažas bei vidutinės įmonės gautų naudos, o ne puikiai gyvuojantis oligarchai. Todėl džiaugiamės, kad pranešėsi tai atsižvelgia. Klausėmės SNT kolegų Žemės ūkio komitete dirbsime kartu su jais, kad rastume pusiausvyrą, kad sustiprintume Ukrainos ekonomiką ir tuo pačiu užtikrintume, kad pasiūlymas nepakenks jautroms ES rinkoms. Labai gaila, kad komisija netliko viso poveikio vertinimo. Tai neleido tinkamai įvertinti, ar papildoma kvota tam tikram produktui gali būti tinkama vidaus rinkoje. Pranešėjo projekte mes matome, kad yra numatomas tam tikras teritorialumo apribojimas. Mes, aišku, nenorime paremti to, kuris paskatino konfliktą Donbase, bet reikia prisiminti, kad Europos parlamentas visuomet pasisakė už Ukrainos teritorijos vientisumą, o tokie pakeitimai gali perduoti klaidingą žinę. Reikia taikyti visas šias priemonės visoje Ukrainoje ir jos tarptautiniu mastu pripažįstamose sienose. Dėl trašų įtraukimo į šį pasiūlymą mes dėl to esame patenkinti ir visiškai pritarėme pranešėjui, kad saugikliai turi būti pritaikomi praktiškai. Dėkojame pranešėjui už jo atvirą bendradarbiavimą ir atvirumą o vėliau teiksime ir savo pakeitimus. Dėkoju. Ačiū. ECR, ponas Pierhap. Panie pośle sprawozdawco, przedłożony dokument wprowadza na 3 lata. Dėkoju. Ačiū ir pranešėjui. Mums pristatytas dokumentas numato e, prekybos preferencijas, tam tikras sąlygas, kai e, pasirašoma asociacijos atartis tarp e, Ukrainos ir ES. Sutinku su pranešė, kuris sako, kad tokios sąlygos galėtų padėti Ukrainai atsigauti ekonomiškai ir pakreipti savo ūkio vystimasi Europos linkme. Aš taip pat norėčiau padaryti keletą pastabų dėl ECR pranešimo ir dėl valstybių narių pasipriešinimo tuo tarpu, kai komisija nori riboti priekybą. Taigi valstybių narių pramonė būtų tokiu būdu apsaugota. Aštuntas ir devintas pakeitimas. Ir dešimtas pakeitimas taip pat yra labai naudingas, kadangi juo yra ginami Europos interesai, ypač mažų ir vidutinių įmonių. Mes taip pat sutinkame su pranešėju dėl 12 ir 13 pakeitimų. Pagal statistinius duomenis Ukraina, kalbant apie kai kurių produktų e, grupės, e, turi didelės eksporto galimybės. Ir e, aišku, čia reikalingos mm, papildomas ES preferencijos, aišku, galima sakyti, kad kyla rizika, jog toks tikslas nebus pasiektas. Tačiau statistika rodo tai, ką rodo. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad muitų srityje per ilgalaikį laikotarpį ES turėtų siekti asociacijos sutarties, e, kuri palaikytų rinkos ekonomiką Ukrainoje su didesnė vidaus rinkos integracija. Mūsų frakcija atsižvelgiant į mano padarytas pastabas, visiškai remia šį pranešimą. Dėkoju nuo liberalų frakcijos. Mm, nuo Guja dabar prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už šį projektą. Matau, kad jis bent jau bandė atsižvelgti į išsakytą kritiką Čia reikia pasižiūrėti, kokia yra mūsų atsakomybė. Mes e, turime numatyti konkrečią paramą, finansinę paramą. Ir jei teikiame tą paramą, tai jie turi prisidėti prie tvaraus vystimosi Ukrainoje. Tai turi sustiprinti Ukrainą ekonomiškai, socialiai ir taip toliau. Tad mes turime susijęti dabartinį pranešimą su audito rūmų ataskaita. Tai labai svarbu, kadangi buvo nurodyta, jog neaišku, ar skirti pinigai iš ties prisideda prie tos pagrindinės užduoties įgyvendinimo. Aš pritariu tam, kas buvo paminėta. Mes turime ir toliau stiprinti bendradarbiavimą tarp ES ir Ukrainos. Reikia kovoti su korupcija, su sukčiavimu. Čia mes turime garantuoti ir Ukrainos teritorinį vientisumą. Bet e, žinome, kad, pavyzdžiui, oligarkas pačiuk nori rasti naujų būdų, kaip iš naujo dėrėtis dėl Ukrainos teritorijos ir kaip e, čia savo naudai palengti Minsko protokolo Kai kurie žemės ūkio produktai, pavyzdžiui, kiaušiniai arba kukurūzai, be abejo kelia didžiausią konkurenciją Europos žemės ūkiui. Tad mes turime pasižiūrėti, kaip priekybinis bendradarbiavimas su Ukraina pasitarnaus ir Europos Sąjungai bei jo žemės ūkiai. Taigi mes turime viską įvertinti išsameu. Aš taip pat teiksiu pakeitimų. Reikia, kad priemonės iš ties prisidėtų prie tvaraus Ukrainos vystimosi. E, dėkoju dabar žaliųjų vardų pane Hautala. Dėkoju pane pirmininkė. Šis parlamentas balsavo už asociacijos susitarimą su Ukraina, įskaitant ir DFCT. Reikia nepamiršti pagrindinio komisijos tikslo, tai yra pagelbėti Ukrainai sunkioje ekonominėje, socialinėje ir politinėje situacijoje. Aš noriu atkreipti dėmesį į faktą, kad ES padeda Ukrainai laikytis įstatymo viršinybės ir pagrindinių teisų. Man atrodo, dabar daugiausia problemų kelia prokuroro priklausomumas, o tai neleidžia kovoti su korupcija aukšto lygio. Svarbu, kad čia mes kalbėtume apie korupciją. Visgi Nežinau, ar reikėtų neįtraukti tokių produktų kaip kukurūzai. Tai ypač svarbus Ukrainai gaminiai. Preferencinių tarifų panaikinimas tokiems produktams reikš, kad pats reglamentas nebeteks prasmės. Mes čia nepalaikome tam tikrų komisijos pasiūlymo aspektų. Reikia daryti viską, ką galime, kad kompensuotume Ukrainos prekybos praradimą dėl Rusijos pasidraukimo. Norėjau iškelti dar vieną aspektą. Apsauginė nuostata dėl daugumos tarybose, pagal kurią būtų galima vėl gražinti muitų tarifus. Tarkime, Moldavijos atveju yra numatyta kvalifikuota dauguma. Tai kodėl dabar kūrėme tokią netolygę situaciją? Aš tai vertinu labai skeptiškai. Galiausiai pirmininkė, manau, kad pranešėjo tikslas yra teisingas, kad reikia atsižvelgti į Donetską, Luhanską, Krymą ir panašiai, bet kaip mes galime tai realiai kontroliuoti? Ar nepasiūlysime to, ko įgyvendinti neįmanoma? Kolega Martinas irgi skeptiškai viską vertino, na gal dėl kitų priežasčių Bet e, reikia aiškiai pasakyti, kad Europos parlamentas pasisako už Ukrainos teritorinį vientisumą ir suverenumą. Dėkoju, Ant Fuster. Äh, Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už pranešimo projektą, norėčiau paklausti komisijos tuo pačiu. Aš norėčiau paklausti, kokiu pagrindu yra teikiami šitie pasiūlymai. Man atrodo, kad e, paskutinė studijų analizė atlikta 2007 metais, dar iki konflikto, kai buvo pradėta, dar iki to, kai buvo pradėta kalbėti apie e, asociacijos sutartį, nebuvo įvertinta dabartinė padėtis ir nežinomos buvo tos problemos, kurios yra šiandieną, jos tikrai ne, nebuvo analizuojamos. Tad kodėl komisija būtent šiuos produktus siūlo? Kas čia yra gero tame, kad bus siūlomi būtent šitie projektai, o ne kokie nors kiti? Koks e, regioninis tų priemonių poveikis, e, kaip jos paveiks žmonės, kaip jos paveiks įmonės, ar tuo pasinaudos visos įmonės ar tik tais keletas oligarchų. Ir paskutinis klausimas, kadangi nebuvo aiškaus pagrindo tiems pasiūlymams pateikti. Man atrodo, kad mums reikalinga dabartinis, kad mums dabar, reikia dabar viską įvertinti iš naujo. Aišku, mums reikia uh, palaikyti procesą, tačiau klausimas komisijai, kada bus aktualizuoti duomenys, kurių pagrindų galėsime priimti atitinkamus sprendimus, užuot e, klaidžioje rūke. Ačiū, komisija galės atsakyti. Kas komisijos vardu? Evasinovicas. Ah, okay. um, uh, let me thank you. Noriu padėkoti visiems parlamento nariams ir komiteto sekretoriatui už komentarus bei klausimus pateiktus raštu, e, neformalius klausimus. Norėčiau padaryti bendrą įžangą, pristatyti šią temą, nes manau, kad kai kurie aspektai yra tikrai svarbus, o po to pereisiu prie pranešėjo pakeitimų ir paaiškinti mūsų poziciją. Noriu priminti, kad komisijos narė Malstrom šį klausimą aptarė laiškė skirtame komitetui 2006 lakučio mėnesį. Noriu visų pirma priminti jos išsakytą žinę, kad dar kartą pristatyčiau šio pasiūlymo prieš istorę. Visų pirma, pasiūlymas dėl reglamento, dėl autonominių prekybos priemonių skirtas Ukrainai kad e, ši galėtų patekti į rinką skirtą pramoniniams gaminiams, 23 pra, pra, pramoniniams gaminiams ir 8 žemės ūkio produktams, kuriems taikomos nulinės e, tarifų, e, nu, nulinės, nuliniai tarifai. Tai jau aptarta sutartyje su Kanada, tai numatyta toje sutartyje. Mes tik siūlome šiame pasiūlyme dėl autonominių prekybos priemonių konsoliduoti bendrąją e, privilegijų sistemą, kurią Ukraina galės naudotis iki šių metų pabaigos. 2018 pradžioje e, Ukrainai pradės galioti netokios palankios prekybos e, sąlygos, ypač prie, dėl priekybos pigmentais, dažais, taip pat per, perdirbto vario gaminiais. Komisijos iniciatyvą reikėtų vertinti kaip paramos e, Ukrainai ženklą kuri ėmėsi be prezidentinių pastangų gyvendindama e, reformas rimdamas jų bei gyvendindama asociacijos sutartį. O DCFTA sutartis įsigaliojo praėjusiu metu sausio mėnesį. Norime paremti Ukrainą, nes šalia gilių reformų proceso Ukrainos politinė ir ekonominė situacija išlieka sudėtinga, jai galioja Rusijos paskelbtos prekybos priemonės, kaip žinome, galioja maisto produktų e, embargas, Rusija tą embargo taiko. Be to egzistuoja e, tranzito apribojimai Ukrainos eksportui į Vidurio Aziją. Kaip žinote, rytų Ukrainoje vyksta užsitęsęs karinis konfliktas, dėl to šalis 2015 metais prarado 10 procentų savo BVP. Be to regione ekonominė aplinka yra uh, nepalanki prekyba su NVS šalimis nukrito. Turėtume nepamiršti, kad pastangos, kuriuo ėmėsi Ukraina įgyvendindama reformas po tragiškų įvykių Maidane 2014 jis yra milžiniškos. Neturėtume to pamiršti, net kai pažanga. Net jei pažanga kai kuriuose srityse galėtų būti didesnė, ypač kalbant apie makroekonominę stabilizaciją, E, bankininkystės sektoriaus reformą, dujų sektoriaus reformą, policijos ir viešųjų pirkimų reformą. Šalis žengė įspūdingų žingsnių kovodama su korupcija, nors e, naujos institucijos, kaip minėjo vienas iš parlamento narių, turėtų e, daugiau padaryti, siekdamos konkret, šių rezultatų. 2016 lapkritį buvo paskelbta e, ataskaita apie asociacijos sutartį su Ukraina ir ten konstatuota, kad 15-16 metais Ukraina ėmėsi įspūdingų beprecedentinių reformų visose E, visuomenės gyvenimo sektorius ir tuo, tuo pat metu toliau stiprindama vyriausybinės institucijas. Konstatuojama, kad Ukraina yra įsipareigojusi siekti bendrų pamatinių vertybių - demokratijos, žmogaus teisų ir įstatymo viršenybės puoselėjimo. Neturėtume to pamiršti. Net jei ir galima būtų kai kuriuose sritise tikėtis geresnių rezultatų. Norėčiau pa, pakomentuoti asociacijos susitarimą, nes autonominių e, priekybos lengvatų vienas iš pagrindinių kriterijų pagarba demokratijai, žmogaus teisėms, įstatymo viršenybei. E, Ir taip pat pažymėti, kad komisija puikiai supranta, kokie klausimai, susiję klausimai opus valstybėms narėms, ypač kalbant apie žemės ūkio produktų importą. Ir tai, kad čia e, aktualu Rusijos taikomas embargas. Savo pasiūlyme dėl e, autonominių prekybos priemonių mes pabandėme e, atitinkamai priderinti savo siūlymus e, ir siekiame, kad poveikis, galimas poveikis Europos rinkoms būtų minimalus. Dėl priekybos sutarties su e, Ukraina buvo dėrytas 2008-2011, gerokai anksčiau nei visi e, Ukraina ištikė sunkumai. Susipažinome su INTA komiteto pranešimo projektu ir norėtume sureaguoti jį rėmė išdėstytas nuostatas. Visų pirma, aptarsiu procedūrinius aspektus, o paskui aptarsiu a, jame aptartus produktus. Tai susiję ir su keliais klausimais, kuriuos uždavė komiteto nare. Nariai, apsauginės nuostatos. Vienas iš pakeitimų kalba apie apsauginės nuostatas, apie saugiklius. Komisija sutinka su INTA komitetu, kad reikia tikrai labai rimtos e, ap, apsauginės nuostatos, labai rimtų saugiklius numatančių nuostatų, tai aktualu žemės ūkio produktų gamintojams, kurie pajus laikinų autonominių priemonių taikymą. Tačiau numatomos priemonės turėtų būti taikomos tik tuo atveju, kai netikėtai išauktų mm, produktų iš e, Ukrainos importas. Mm, Inta komiteto pasiūlytos nuostatos teisiškai yra teisingos ir mes aiškinamės, ar jos atitinka ES sutarčių nuostatas. Tiesioginė nuostata dėl transporto, dėl e, grėsmės susijęs su sukčiavimo galimybė ir finansiniais aspektais. E, siūloma aiškiai konstatuoti, kad tik Ukraino pagamintos prekes gali naudotis e, sumažintais tarifais. Mes manome, kad protokole e, dėl kilmės taisyklių 13 straipsnėje nurodyta, kad kai kurios nuostatos netaikomos prekiams iš Ukrainos. Tai pasitanosi tai ypač naudinga e, tranzito ir pervežimo atvejais. Čia problemų neižvelgiame, bet gali iškilti praktinių problemų, bandant užtikrinti, įtraukti lankstumą užtikrinančias nuostatas į protokolą. Kartais prekės vežamos kitokiu transportu ir sandėliuojamos kitokiose sandėliuose. Ir kartais gali prisireikti uh, E, pervežti prekes, e, pavyzdžiui, pervežti prekes per Baltarusiją, vežantis į Baltijos valstybės arba per Moldovą, kai Ukrainos prekes vežamos per pietričių Europą. Mūsų kolegos e, dirbantys delegacijoje Kijeve bei kiti atsakingi darbuotojai nagrinėja šias nuostatas ir bendradarbiauja su jūsų komitetu siekdami užtikrinti transporto saugumą. E, teritorijų neįtraukimas, kurios kurių nekontroliuoja Ukrainos vyriausybė. Manome, kad prioritetų nereiktų e, taikyti toms teritorijoms, kurios iš principo priešinasi Ukrainos Mm, valstybės suverenumui ir e, vientisumui, laikantis ES politikos dėl, dėl e, Sevastopolio e, aneksijos, kurią įvykdė Rusija ir Krymo, kur, kurie aneksavo Rusiją, numat, numatytas draudimas įvežti prekes iš Krymo ir Sevastopolio. Tas draudimas įsigaliojo 2014 birželį. Nepamirškite, kad e, separatistai ir taip pat namos Lugansko ir Donetsko respublikos e, yra prieptos šiuose e, ribojan, ribojimą, importo ribojimą numatančiose priemonėse. vėl bus reikalavima pateikti e, dokumentus įrodančius produktų kilmę. Euro vienas sertifikatą, kurį išduoda Ukrainos e, muitinė. Nėra kitų apibrieščių, prekių, produktų apibrieščių. nėra galimybės taikyti kitų uh, griežtų kontrolės priemonių, nes nėra galimybių kontroliuoti. Jeigu Ukrainos vyriausybė nekontroliuoja tų teritorijų, ji ir negalės išduoti reikalingų sertifikatų, uh, kad tas prekes būtų galima išleš, į, įvežti į ES pagal preferencinę sistemą. Man, mes manome, kad tas klausimas išsisprendžia savaime ir kad nereikia atskirų uh, nuo jį reglamentuojančių nuostatų jei Europos parlamentas teigia, kad tos prekes negali būti, iš tų regionų prekes negali būti įvežamos pagal preferencinę sistemą, tai prieštarautų e, mūsų pozicijai dėl Ukrainos teritorinio vientisumo. Mums būtų labai sunku pritarti šiems Europos parlamento siūlymams poveikio vertinimo. Pasigesta, šiandien salėje tai buvo minėta, norime pastebėti, kad ir Žemės ūkio komitetas pasigėdo poveikio vertinimo dėl autonominių prekybos lengvatų. Norime priminti, kad ankstesnėse diskusijose apie tai kalbėjo kai kurie inta komiteto nariai. Iš tikrųjų, mes neparengėme įprastinio poveikio vertinimo, kurį rengėme prieš pradėdami dėrybas dėl laisvos prekybos sutarčių, bet noriu Jūs patikinti, kad komisija tikrai labai apmastė šį savo pasiūlymą dėl autonominių prekybos lengvatų. Ir noriu paaiškinti, kokiu pagrindu mes atrinkome uh, sudarėme produktų sąrašą. Siekėme konsoliduoti srautus. Produktų srautas atsirinkome produktus, kuriuos Ukraina ir taip jau eksportuoja ir kuriems iš karto būtų galima pradėti taikyti priemonės. Žemės ūkio sektoriaus produktai. Jiems e, buvo, jiems taikomos nulinės e, tari, nulinių tarifų kvotos. Rėmėme statistiniais duomenimis apie žemės ūkių, ūkio produktų srautus. Duomenimis 2015, apie, rėmėmės 2015-2016 pirmo, pirmųjų mėnesių duomenimis e, opus gaminiai E, pieno, mėsos, vaisiai, daržovės, vištienos, e, kurių rinkos e, situacija ES yra opi, neįtraukti į tų produktų sąrašą, kuriems taikomos lengvatos. Mes manome, kad reglamento projektas, kad reglamento projekte pasiekta pusiausvyrą tarp būtinybės apsaugoti ES pažeidžiamą žemės ūkio sektorių bei tuo pat metu suteik, numatoma galimybė Ukrainai sulaukti konkrečios naudos iš tų priemonių taikomas, susiparengusi atsakyti jūsų klausimus. O dabar žodis pranešėjai užbaigti. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems už pastabas. Dėkuoju ir už konstruktyvę kritiką. Pirmiausia, dėl rytų Ukrainos neįtraukimo. Situacija labai sudėtinga. Tragedija, tai kas ten vyksta. Mes tikimės, kad Ukrainos vyriausybė atgaus šių teritorijų kontrolę. Bet šiandieną faktai yra tokie, kad ne visus regionus kontroliuoja Ukrainos vyriausybė. Vyksta karas, kiekvieną dieną ten žūsta žmonės, susiduria dvi armijos. Tad ši teritorija yra atskirta nuo taikios Ukrainos teritorijos. Faktas yra tas, kad Ukrainos vyriausybė negali patikrinti ir patvirtinti, ar tose teritorijose ir buvo pagaminti produktai. Ukraina negali įrodyti, kad tie gaminiai yra ukrainietiški, o ne rusiški, pavyzdžiui. nėra būdų, kaip įrodyti, kad tie produktai nėra importuoti ir tariamai ukrainietiški. Taip, aš suprantu, kodėl mano pasiūlymas yra jautrus šio klausimo. Dėl preferencinių tarifų suteikiamų tiems produktams. Tai netaps naudą Ukrainos vyriausybei. Svarbu užtikrinti, kad tie tarifai nesudarytų naudos Rusijai. Tarifų mažnimo nauda bus reali tik tuo atveju, jei Ukrainos vyriausybė atgaus kontrolę pagal Minsko protokolą. Dėl to ir sprendžiau šį klausimą. Suprantu, kad jis yra labai jautrus. Dar vienas paminėtas aspektas tai yra tiesioginio transportavimo taisyklė. Ši taisyklė sudaro bet kurį priekybos susitarimą, taip pat ir visuosios priekybos susitarimą. Tam, kad kokiai nors prekiai būtų numatytas palankus tarifas, tai ta prekė turi būti išsiųsta iš kilmės šalies, šiuo atveju Ukrainos, į galutinę šalį, tai yra ES, ir negali būti pervežama per trečiąją šalį. Tiesioginio transportavimo taisyklė nereikalauja siūsti į konkrečią ES šalį. Kaip žinome, Ukraina turi sienų su Lenkija, Vengrija ir Slovakija. Tad e, galima čia pasinaudoti ir jūros uostais. Kas e, dar susijęs su šia taisykle? Ši taisyklė bet kuriuo atveju galioja pagal išsamų prekybos susitarimą. Tai ne aš ją sukūriau. Galiausiai. Yra viena išimtis tiesioginio pervežimo taisykliai. Aš čia nenorėjau kažkaip apriboti Ukrainos eksporto bet e, noriu garantuoti, e, kad e, tokie tarifai bus naudingi tik Ukrainos prekiams. Reikia, kad viskas būtų atliekama tinkamai. Galiausiai apsaugos nuostatos ir daugumos taisyklė. Europos Sąjungos apsaugos nuostatos yra visiškai chaotiškos. Bendras apsaugos mechanizmas neseniai buvo peržiūrėtas. Ten yra taisyklių rinkinys. Įvairūs prekybos susitarimai apima įvairias tas taisyklės. Bet yra ir kitokių taisyklių. Tai jos visos yra surinkamos, bet galiausiai mes matome tik chaosą. Yra ir naujų reglamentų ir pagal juos yra numatomas dar kitokios taisyklės. Tai čia yra tikrai daug netvarkos. Nežinau, kaip praktiškai reikėtų pritaikyti tuos saugiklius. Dvišalė apsaugos nuostata visų pirma turi būti pritaikoma. Nėra jokios prasmės turėti tokių nuostatų, kurios negali būti pritaikomos praktiškai. Visame pasaulyje yra taikomi saugikliai, išskyrus ES, kadangi čia mes remiamės daugumos nuostatą ir dėl to tiesiog neįmanoma yra pritaikyti tą taisyklę. Visuomet pakankamai valstybių narių balsuoja taip, kad užblokuotų priemonę. Daugumos reikalavimas yra kažkokia praeities liekana. Reikia suprasti, kad daugumas sprendimų priimame paprastąją daugumą. Antisubsidinės procedūros numato, kad sprendimai priimami pagal paprastąją daugumą. Ir Reikėjo suprasti, kad pagal višalius susitarimus reikalavome kvalifikuotos daugumos. Tad tai čia matome pačias įvairiausias saugiklių sistemas ir susitarimuose ir kitur, bet ta sistema yra visiškai nepritaikoma, tos nuostatos nepritaikomas, kadangi reikalaujama daugumos taisyklės. Privalome keisti tai šiame reglamente ir visose kitose reglamentuose. Aš nesiūlau revoliucijos, bet siūlau vadovautis blaiviau proto. Reikia turėti tokias nuostatas, kurias iš ties būtų galima pritaikyti. Baigiu dabar savo pristatymą Bet e, kviečiu Jūs apsilankyti mano biure ir siūsti savo pakeitimus, juk galiausiai visi norime to paties. Norime, kad Ukraina sutvirtintų savo ekonomiką. Tai bus naudinga visiems. Dėkoju. Valensa. Dėkoju, ponė Valensa. Dabar užbaigėme 24 klausimo aptarimą. 25 pastaiso pirmininkas. Pakeitimus galima teikti iki vasario pirmosios dienos. Ir kovo, vyks, kovo mėnesį vyks balsavimas, aš tikiuosi, kad e, užteks laiko, o dabar iš karto periname prie viešojo klausimo, prekybos ir investavimo galimybės Irane. Labai svarbi tema. Turime daug e, garbių kalbėtojų. Akivaizdu, kad e, po e, su brandolinė energija susijusių sankcijų panaikinimo sausio 16 dieną 2016 metais atsiveria naujos galimybės. Mes visą tai aptarėme jau kelis kartus čia komitete. Kalbėjome apie tai, kaip turėtų vystytis Iranas. Buvo priimta ir rezoliucija spalio 25 dieną. Kalbėjome apie strategiją, kurią reikėtų taikyti po sustarimo brandulinėje srityje ir kaip galima būtų pasinaudoti ekstrateritoriniais JAV sankcijų aspektais. Šiandieną mūsų laukia įtin svarbi diskusija. Kalbėsime apie politiškai jautrius ir aktualius klausimus. Nusprendėme organizuoti dvi diskusijas ir klausimų sesijas. Pirmoji diskusija institucinis požiūris. Antroji diskusija - suinteresuotų šalių požiūris. Dabar man labai malonu pakviesti ambasadorių poną Peimaną Sedatą. Po to pasisakys Irano darbo grupės vadovas iš Europos išorės veiksmų tarnybos ponas Hugo Sobral. Ir galiausiai ponė Eva Sinovič. Ji yra prekybos generalinio direktorato pagrindinė patarėja Irano klausimais. Labai džiaugiuosi, kad atvyko ambasadorius, tad ir suteiksiu jam žodį devynios minutės. Ačiū pirmininkė už sutiktą galimybę dalyvauti šiandienos klausime. Prieš pradėdamas norėčiau pasakyti, kad Irane yra nacionalinio gedulo e, laikas, nes Teherane sugriuvo 17 aukštų pastatas, dėl to žuvo daugybė e, kovotojų kurie norėjo išgelbėti kitus, e, tesilsi jų sielos ramybėje. <laughs> Norėčiau pakalbėti apie e, bendro daugia šalio susitarimo įgyvendinimą, e, kurio įgyvendinimui pritarė Junktinių tautų rezoliucija 2231. E, pagal tą rezoliuciją konstatuojame, kad Irano E, brandolinė programa yra taiki ir mainais pripažįstama Irano teisė vystyti brandolinę energetiką. E, Tatena pripažino, tarptautinė atominės energetikos agentūra pripažino, kad Iranas laikosi šių įsipareigojimų trijose savo ataskaitose. Norėčiau pakartoti mūsų poziciją, kad tai buvo išspręsta, užkardyta e, nereikalinga krizę dėl Irano brandolinės programos, kuri visada buvo tik, vykdoma tik taikiais tikslais ir Tatena neaptiko jokių nukrypimų Irano brandolinėje programoje. Atsižvelgiant į tai, e, pagal sutartį numatyti įsipareigojimai apima štai, kad cituoju, kad bus nutrauktos visos jungtinių tautų saugumo tarybos sankcijos bei daugiašalių ir dvišalių pagrindų taikomos sankcijos priekybos, technologijų, finansų ir energetikos rytise. Ar Iranas ką nors gavo mainais už tai, kad laikėsi įsipareigojimų? Praktiškai kai vertinant, žinoma, yra pagrindo konservatyviai atsakyti iš šį klausimą. Praėjus vos keliams mėnesiams nuo sutarties įgyvendinimo pradžios e, buvo nuspręsta, kad Irano žmonės turi e, pajusti sutarties naudą. Ta pati pakartojo ir Mogerini nors ir esame pasirengę dirbti, tačiau yra neiškių, neįspręstų klausimų susijusių su stoties įgyvendinimu. Čia svarbiausia vaidmenį vaidina JAV politika ir todėl tuo tarpu gyvendinimas vyksta netolygiai. Tie neiškumai, netikslumai Obamo administracijos metu E, visos galiojusios sankcijos buvo siemos su ženkliomis finansinėmis sankcijomis, ypač bankų sektoriuje. Galiojo ir antrinės sankcijos susijusios su e, klausimais, kurie ne, neapima brandolinės ryties. Antra, prezidentas Trump uh, pasisakė prieš šį susitarimą per savo rinkimų kampaniją, todėl jo pasiūlyti, o jo pasiūlyti kandidatai per klausimus uh, kongrese tik tai šiek tiek sušvelnino jo išsakytą nuomonę. Todėl uh, egzistuoja didelė grėsmė tos sutarties išlikimui ir egzistavimui ir taip kenkiama daugia šalėm susitarimui, jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijai ir tatenai. Dėl to e, šios sutarties šalininkai garsiai pradėjo kalbėti apie būtinybę įveikti šį nežinios aspektą. Netoligus e, įsipareigojimų e, įgyvendinimas ir toliau yra faktas. E, tam, kad mm, gautume naudos iš suintensyvėjusių ekonominių ryšių. Iranas kol kas daro viską vietoje šalies viduje. Vyriausybė sukūrė reikalingas palankės sąlygas, taip pat ėmėsi e, reformų rinkose, įmonių ir bankininkystės sektoriuose. Šalies vyriausybė siekia sukurti aplinkybės, kad paskatintų, pritrauktų užsienio investicijas, technologijų perdavimą. Iranas kovoja su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, pasitekdamas nacionalinius įstatymus bei per e, techninį bendradarbiavimą. Be to, Iranas siekia tapti PPO nare. ES kaip tos jungt, jungtinės e, partnerysės sutarties narė e, išlieka e, sutarties šalininkė. E, praėjusią savaitę vyriausio galiotinė Mogherini pakomentavo situaciją ir ji atsakingai sureagavo pakomentuodama e, situaciją susijusią su šią sutartimi ir naujos administracijos e, darbo pradžią Junktinėse valstijose. Vyriausiai galiotinė lankėsi Teherane su keliais komisijos nariais ir kalbėjo apie, ir buvo patvirtintas plataus bendradarbiavimo e, susitarimas. Taip pat, e, kalbėdama Teherane, jis sakė, kad atvertas naujas ES ir Irano santykių puslapis. Verslo bendruomenės atstovų akis nukreiptos į aktyviausius e, veikėjus šioje srityje ir a, aiškinamasi, ką dar reikėtų paskatinti arba panaikinti, kokios pagrindinės kliūtis iškyla. Boingo pareiškimas, kad e, bus paremta daugybė e, darbo vietų atspindėjo tuometinės administracijos poziciją. Iranas vėl grįžo į rinką, į, į naftos produktų rinką ir eksportuoja per dieną iki 6 milijonų barelių naftos. Tačiau šiame sektorio reikia daugybės investicijų, kad šalis išliktų konkurencingą e, sviruojančioje rinkoje. E, Iranas yra ketvirta pagal dydį naftos gamintoje, nes šalyje yra didžiausiai pasaulyje naftos rezervai. E, ES, atsiprašau, Irano naftos atsargos yra labai patrauklus traukos momentas kitoms šalims. Prancūzija susi, pasirašė sutartį su Iranu dėl nemažo kiekio naftos tiekimo Ir taip pat dėl e, gamtinių dujų išteklių panaudojimo telkinį, tel, iš telkinio, kuris yra Kataro ir Irano e, pasienyje. Matome, kad bus pasirašę daugiau tokių milijardinių kontraktų dėl naftos tiekimo ir manau, kad tai atvers daugiau galimybių šaliai Irano transporto E, sektorius atveria didžiulės galimybės vakarų, e, didžiu, didiesiams vakarų orlaivių gamintojams. Airbus pasirašė e, sutartį su Iranu parduoti 12. parduoti orlaivių už 20 milijardų jav dolerių. Su Boeingu e, pasiasi sandoris dėl 80 orlaivių. Paryžiuje e, dirbanti kompanija ir Iranas sus, pasirašė e, sutartį dėl e, sutartį, kurios vertė 2,8 milijardai eurų. Taip pat jau yra bandymų um, prasiskverti į Irano automobilių rinką prancūzų Pežo pradėjo bendrą e, projektą ir tikisi patiekti šaliai labai daug automobilių 2016 pabaigos. Buvo pasirašytas sustarimas su Iranu dėl 100 tūkstančių automobilių gamybos per metus. Be to, vidutinis ir smulkus verslas yra tas sritis, kurioje daugybė sėkmės istorijų. Teheran, Teheraną aplankė 200 verslininkų delegacijų iš Europos ir Azijos. E, buvo apsispręsta dėl daugybės bendradarbiavimo sričių, taip pat dėl vidutinių ir smulkių bankų e, iniciatyvų. Ir todėl ekonominiai ryšiai tarp ES ir Irano suaktyvėjo 63 63 procentais per 2016-3 ketvirčius. Ką Iranas gali pasiūlyti Europo verslui? Paprastai Iranas jis yra suvokiamas kaip šalis, kurios gamtiniai ištekliai yra milžiniški. Taip pat mūsų darbo jėga yra išsilavinusi ir uh, jauna, pasirengusi dirbti. E, daugybė darbuotojų yra iki 30 metų amžiaus, baigia universitetus. Uh, E, ypač daug jaunuolių baigia e, inžinerijos mokslus. Ne. Vyriausybei pavyko vykdant atitinkamą politiką padidinti makroekonominius e, rodiklius dar prieš sankcijų pabaigą. ekonominis augimas nuo minus 6 procentų 2012-aisiais e, pakilo iki 4,6 procentų 2014-aisiais ir vėl sumažėjo iki 1 procento 2015-aisiais dėl nukritusių naftos kainų. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad e, sutarties sudarytos, bandymas sudaryti pažįst, bandymas pažįsti sudarytą su Renu sutartį būtų netinkamas žingsnis tai tikrai būtų smūgis diplomatinėms pastangoms. Radikalizmas, terorizmas ir, ir, ir neapykantos e, sklidimas yra e, problemos, kuriems turime prieš pastatyti kitokį požiūrį. E, regionas, kuriame esame, e, laukia skubių priemonių, kad, kad, kad, kad būtų pradėta kova su skurdu. E, Paaiškinsiu, kodėl Iranas pasirinko būtent ekonominę plėtotę kaip svarbiausią prioritetą ir kodėl saugumas, ir būtent todėl saugumas regione yra svarbiausias dalykas šaliai. Hugo Sobra. Dėkoju. Dabar Hugo Sobra. Europos išorės veiksmų tarnyba. Asmo atsakingas už Irano klausimus. Devynios minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, kad sutikėte galimybę kreiptis į šį komitetą. Noriu išreikšti savo užuojautą Irano ambasadoriui ir jo delegacijai dėl gaisrininkų žučių per nelaimę Teherane. Manau, kad diskusija vyksta pačiu laiku ir yra labai svarbi. Čia kalbame apie investicinę Irano ateitį. Praėjusią savaitę mes paminėjome pirmąjį jubiliejų šių bendrų planų. Diskusijos vyksta pačiu laiku, kadangi yra nuolat keliami klausimai, ar ilgai galios šis susitarimas, kokia bus jo ateitis. Kaip kad nekartą sakė vyriausiai galiotinė, kaip kad nurodo ir Europos išorės veiksmų tarnyba, ES yra įsipareigojusi laikytis bendrų veiksmų plano. Tai yra tvirtas susitarimas. Pagal jį buvo pasiekta nusistatytų pagrindinių tikslų. Tai yra, kad Iranas naudos brandolinę programą tik taikiais tikslais. Buvo panaikintos sankcijos Iranui ir iš pat pradžių reikia visą tai aiškiai pasakyti. Mano pristatymas bus padarytas į tris dalis. Pirmoji yra susijusi su politiniu pagrindu ryšių tarp Irano ir Europos Sąjungos. Antroji dalis, kodėl Iranas yra tinkamas partneris ir koks yra santykių potencialas Manau, kad kolega iš priekybos generalinio direktorato daugiau kalbės apie investicijas ir priekybą, o aš bendrai apžvelgsiu bendrus mūsų santykius. Kauski yra mūsų ryšių pagrindas. Čia remiamės trimis pagrindiniais ramščiais. Pirmiausia, bendras išsamus veiksmų planas. Kaip žinote, tai yra brandolinis susitarimas dėl ginklų neplatinimo ir negaminimo. Buvo panaikintos sankcijos ir be to yra kalbama apie santykių tarp Irano ir tarptautinės bendruomenės normalizavimą. ES čia numato būsimas bendradarbiavimo su Iranu sritis, tai nurodyta ir bendrame veiksmų plane. Mes periname prie naujo santykių etapo su Iranu. Antrasis ramstis yra bendras pareiškimas, dėl kurio susitarė vyriausioji įgaliotinė ir Irano užsienio reikalų ministras 2016 balandį. Tuomet vyriausiai galiotinė apsilankė Irane kartu su septyniais komisarais to proga buvo parengtas bendras pareiškimas. Jis yra labai ambicingas bei numato tuos principus, kuriais turėtų būti grįstas mūsų tolesnis bendradarbiavimas. Tai yra abipusė nauda, įstatymo viršenybė, žmogaus teisės, taikos ir regioninio stabilumo skatinimas. Negana to, ten yra išdėtomos būsimos bendradarbiavimo sritis, tai yra energetika, aplinka, transportas, migracija, humanitariniai aspektai ir taip toliau. Tai toks antrasis mūsų ryšių ramstis, o trečiasis iš esmės yra tarybos išvados, užsienio reikalų tarybos išvados, kurios buvo patvirtintos praėjusiu lapkritį. Tarybos, taryba ir valstybės narės susitarė dėl strategijos ir išreiškė savo interesus plėtoti santykius su Iranu. Buvo priimta ir labai svarbi Europos parlamento rezoliucija praėjusį spalį. Joje yra paremiamas tolesnis bendradarbiavimas su Iranu. Tai toks politinis pagrindas. Kol kas mes sutarties dar neturime, bet imamės praktinio bendradarbiavimo įvairiose sritise. Jis leidžia mums auginti tarpusavę pasitikėjimą. Irano ambasadorius jau paminėjo įvairius skaičius, bet jei pažiūrėtume į bendresnę geopolitinę padėtį, pamatytume, kad Iranas yra geopolitiškai labai svarbi šalis. Ji čia sujungia vakarų Aziją su centrinė Azija. Ir Iranas gali padėti kovoti su tais iššūkiais, kurie aktualūs ES, su migracija, su terorizmu. Ekonominė prasme, Iranas taip pat yra labai aktuali šalis, tai yra 18 pasaulio ekonomika lyginant perkamąją galę. 80 milijonų gyventojų, išvystyta vidurinioji klasė. Yra daugybė didžiulis augimo potencialas. Numatoma, kad šiais metais ir kitais metais ekonomika auks 6,6 procentų. Dėl viso to Iranas yra patraukli verslui šalis. Visgi, kaip kad jau minėjau, išlieka iššūkių, kuriuos dar reikia nugalėti. Iranas, Irano ambasadorius irgi tai paminėjo. Tai yra būtinos vidaus reformos, ekonomikos decentralizavimas, kova su korupcija, skaidrumo didinimas, bankininkystės sektoriaus reformavimas finansinės darbo grupės rekomendacijų gyvendinimas, visa tai yra būtina tam, kad šalis taptų patrauklesnė verslui ir investuotojams. Kokiugi žingsnių reikia imtis toliau, kokie turėtų būti mūsų prioritetai? Paminėsiu penkis. Pirmasis - tolesnės bendrų veiksmų plano įgyvendinimas. Tai yra, na, būtina iš ankstinė sąlyga, kuri leis toliau vystyti santykius. Reikia gyvendinti reikalamus ne vien tik tai brandolinės pramonės srityje, bet reikia ir toliau bendradarbiauti su verslo bendruomenė, su bankininkystės sektoriumi tam, kad e, paaiškintume, kokia yra nauja aplinka ir kad nebūtų jokių kliučių legaliai priekybai su Iranu. Antra, reikia plataus bendradarbiavimo be abejo priekybos ir investicijų srityje ir taip pat aplinkos, energetikos, žmogaus teisų, migracijos srityse. Svarbu yra, kad būtų pasiekta pusiausvara. Trečia, manau, kad kolega daugiau kalbės apie priekybą, bet Noriu pasakyti, kad labai svarbu, jog Iranas prisijungtų prie pasaulio priekybos organizacijos. O būtina šaliai sugrįžti į pasaulinę areną. Reikia imtis ir nacionalinių reformų. Reikia paremti ir finansinės darbo grupės rekomendacijas. Reikia suderinti atitinkamas taisyklės per pramoninį dialogą. Penkta, apie tai dar nekalbėjau, bet tai nemažiau svarbu, žvelgiant iš verslo perspektyvos, tai yra siekti regioninės taikos ir stabilumo. Reikia sprendžiant ar bendradarbiauti su kokia nors šalimi ar ne, reikia visų pirma siekti taikos tame regione. Dėkoju. Labai ačiū. Ir Eva Sinogvič. Prekybos direktorato patarėja bei e, Irano klausimų specialistė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau išsakyti užuojautą. Uh, Irano ambasadoriui ir pristatyti dabartinius klausimus susijusius su priekyba ir investicijomis. Po bendros įžankos norėsiu, norėčiau perėti prie detalesnio investicijų ir priekybos aptarimo bei informuoti jūs, kad jau įvyko techninės diskusijos papasakosiu, ko pasiekėme ir kokie bus kiti mūsų žingsniai. Visų pirma, noriu priminti, kad ES pripažįsta e, Iraną svarbių prekybinių partnerių. Praeitie ES ES buvo pagrindinė e, Europo, Irano prekybinė partnerė, tačiau buvome šias pozicijas praradę. Manau, kad e, Europos įmonės tikrai turi būti suinteresuotos e, vaidinti svarbu vaidmenį Irano rinkose. Tai antra pagal dydį ekonominė erdvė vidurio rytuose ir tai yra Europos Sąjunga, kita vertus, yra 500 milijonų vartotojų rinką ir tai turėtų būti patrauklu e, Irano ekonominiams subjektams. Antra, mes išvelgėme ir potencialę ekonominę naudą ir e, politinius sunkumus. Kaip sakė komisarė Malstrom, būtina ekonominius interesus derinti su ES vertybėmis, ypač žmogaus teisų srityje. E, šiuo metu e, vyksta ryšių atkūrimas su Iranu, ypač priekybos ir investicijų srityje. Ir mes esame pasirengę bendradarbiauti su Iranu ir jį paremti, modernizuojant šalį, diversifikuojant ekonomiką, užtikrinant Irano integraciją į pasaulio priekybos sistemą. Palaikome šalies stojimą ir į PPO, kaip ir buvo minėta. Įdomu tai, kad Iranas yra didžiausia ekonominė erdvė, kuri dar nėra PPO nare. Jis kreipėsi dėl narystės šioje organizacijoje 1996 e, metais, tačiau darbo grupė 2005 sukurta niekarto neposėdžiavo iš dalies dėl jungtinių valstijų priešinimosi. Prekybos direktoratui svarbiausias tikslas pastumėti pasiekti PPO stojimo proceso suintensyvinimo ir tikimės, kad tai padėtų Iranui prisijungti prie daugia šalės sistemos, prisimti vairius susipareigojimus ir padėtų tvirtesnį pagrindą kitų dvišalių santykių plėtoti. Ir ši aspektu Iranas sveikina, Europos Sąjunga sveikina Irano pastangas suintensyvinti stojimą į PPO, apie ką kalbėjo e, Irano vyriausybės ministrai nekarta. Deja, e, procesų PPO organizacijos sparta e, po dabartinių po įvykusių prezidento rinkimų Knėse valstijose kol kas yra neprognozuojama. E, Mes manome, kad ekonominių sankcijų atšaukimas Iranui turėtų padėti e, pritraukti milijoninių investicijų į šalį. Mes stebime valstybių narių aktyvumą ir jų veiklą šioje srityje. O kalbant apie dvi šalės investicijų sutartį su Iranu, pateiksiu skaičių. 13 es valstybių narių yra sudarę tokias sutartis o keturios valstybės narės derasi dėl tokių sutarčių. Ir akivaizdu, kad valstybės narės šiame etape e, bevelyje stiprinti ryšius dvišalių pagrindų ir mes tai suprantame. Toliau AS Irano prekybos santykiai. 2016 lapkritį surengėme ekspertų susitikimą skirtą prekybai ir investicijoms. Jis vyko po vyriausios susigaliotinės Mogerini vizito į Teheraną 2016 balandį ir abi pusės pasikeitė nuomonėmis dėl su prekyba ir investicijomis susijusių klausimų, e, taip pat ir dėl Irano stojimo į PPO, prekybos politikos, investicijų paslaugų, techninės paramos ir žemės ūkio sektoriaus. Sutarėme stiprinti bendradarbiavimą kai kuriuose srityse ir maname, kad tai e, padėtų sukurti palankęs sąlygas es eksportuotojams. Pažadėjome e, remti Irano stojimą į PPO ir sutarėme toliau svarstyti abipusiai įdomias prekybas, prekybos temas pirmojame 2017 pusmetyje. Manome, kad, dėl, kad po šių susitikimų su Iranu galėtų užsimėgsti dialogas dėl e, investicijų ir dvišalės prekybos. Toliau skaičiai, e, pre, prekyba skaičiais galioja bendra E, prekybos sistema, nes Iranas nėra PPO nariai ir nėra kokių konkrečių susitarimų tarp abiejų šalių. Kol kas sunku skaičiais įvertinti, kaip atsilieps sankcijų atšaukimas ES ir Irano prekybai, bet skaičių, kuriuos turime, atskleidžia, iliustruoja pozityvius ženklus. ES importas iš Irano daugiausia yra e, energetikos srities, taip pat cheminės medžiagos, prekės, pagamintos prekės bei maisto produktai. Čia matote, kaip keitėsi importo tendencijos nuo 2002 iki 2015 matome, kad didžiausia lygis buvo pasiektas 2011-aisiais. Dėl sankcijų e, buvo nutrauktas, nutrauktas naftos importas. ES įsivežė beveik 1,5 milijardų eurų vertės prekių iš Irano 2015-aisiais bendras importo dydis iš Irano sumažėjo 86 procentais nuo 2012 iki 2013. 2014 es importas iš Irano jis padidėjo 41 procentų, o 2016 pirmajame pusmetyje ne energetikos gaminių importas iš Irano į ES išaugo 4,4 procentų. Kalbant apie eksportą, es eksportą į Iraną ir eksportuojami produktai daugiausiai yra mašinos, įrengimai, e, negaminamos prekes. Čia matote padėtį nuo 2002-2005 metų. Bet ir čia dėl sankcijų eksportas nukrito, bet ne taip smarkiai kaip importas iš Irano. ES eksportavo beveik 6,5 milijardus verti, vertės 6,5 milijardų prekių vertės prekių į Iraną 2015-aisiais ir bendras importas iš Irano ypač nukrito 2012 ir 2014-aisiais. Eksportas išaugo 2015-aisiais 15 procentų, o 2016-aisiais pirmąjį pusmetį išaugo 13 procentų lyginant 2015 2000, su 2014. Vertindami prekybą iliustruojančius skaičius turime e, labai atsargiai vertinti skaičius, kurie atskleidžia importo išaugimą iš Irano. Ypač kalbant, nes tai daugiausiai yra nafta. Nes atspirties taškas yra nulinis lygitis 2015. -aisiais. Todėl turime labai atsargiai vertinti šiuos duomenys. Kokie, kokiu kitų žingsnių laukti? Prekybos direktoratas ir toliau e, diskutuos su Iranu prekybos ir investicijų klausimais ir taip pat noriu pasakyti, kad mes lauksime ES pramonės sektoriaus atstovų nuomonių, kuriuos turėtume išgirsti kitame raunde mūsų diskusijų. Ačiū dabar žodis kolegoms išsakyti savo mintis ir užduoti klausimą. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad aš turiu išeiti kitur, taip pat dalyvauju tik tame renginyje ir nelauksiu iki pabaigos, bet noriu išsakyti porą dalykų. Mane tikrai labai neramina su Iranus daitas susitarimas ir jo pasiekmes. Tikrai labai neramina, nes šį mėnesį uh, Irane mirties bausmė įvykdyta 69 asmenim. Pas jūs e, daugiausiai vykdoma mirties bausmių pasaulyje. Mirties bausmių tenkančių gyventojai. Dar vienas dalykas. Jūs įvykdėte tris e, e, balistinių raketų bandymus, trys testai, tai tikrai neramina. E, 3,5 milijardai eurų teroristiniai veiklai jūs veikiate Jemenė, Bahreinė, destabilizuojate Bahreinė, veikiate Irake su šitų sukarintomis pajėgomis ir Libane. Tikrai vaizdas nelabai malonus. Mane tikrai papiktino EIVT ir tai, kad priekybos direktoratas kalbėjo apie EBUS kompaniją ir Renault automobilius, o ne apie situaciją žmogaus teisų srityje. Visada sakiau, kad žmogaus teisės reikia atskirti, bet tai yra esminiai dalykai ir tikrai turime prie jų grįžti. Ir dar kartą peržiūrėti visą susitarimą. Aš manau, kad jis yra amoralus. Mes balsavome dėl e, konfliktinėse zonose išgaunamų e, naudingų iškasenų. Deimantų šį rytą, man atrodo, kad tai, apie ką kalbame čia, yra konfliktinėse zonose išgaunama nafta. Marytė Šakė. Aš manau, priešingai. Reikia kritiškai įvertinti tai, kas vyksta Irano Islamiškoje Respublikoje. Aš visuomet pasisakiau už brandolinį susitarimą, bet mano frakcija nebalsavo už šio parlamento patvirtintą rezoliuciją, kadangi ten trūko kritiško požiūrio. Aš visuomet maniau, kad brandolinis susitarimas yra tik vienas mūsų santykių elementas, bet kai klausausi kalbėtojų, atrodo, kad tai yra vienintelis mūsų santykių pagrindas. Aš manau, kad toks manimas visiškai klaidingas. Uždaviau klausimą žodžiu dėl sankcijų panaikinimo poveikio ES verslui ir to aiškumo tikrai reikėjo. Be abejo, sankcijų panaikinimas yra vienas ES politikos elementas. Reikia nepamiršti, kad yra ir sankcijų susijusių su žmogaus teisėmis ir tai yra teisėta, kadangi faktai kelia didžiulį nerimą. Islamo Respublikos vaidmuo vidurio rytuose. Jis nepaprastai didelis. Parama Asado režimui atnešė didžiulį mirčių skaičių. Aš nemanau, kad tai galima atskirti nuo brandolinio susitarimo. Visą tai privalome turėti omenyje, jeigu norime įvertinti susitarimo poveikį jei norime apsispręsti, kokius santykius plėtoti su Iranu. Gali kilti klausimas, ar tai yra INTA komiteto klausimai. E, taip, žmogus teisės, užsienio politika, kaip jie susijęs su priekyba Irane. Paminėsiu tai, ką ignoruojame. Tai yra revoliuciniai sargybiniai. Tai yra organizacija, kuri yra glaudžiai susijusi su šalies ekonomika, energetikos ir infrastruktūros sektoriuose. Tad nebūkime naivus, nebėkime čia apimti aukso karštinės. Tai būtų milžiniška klaida. Aš pritariu ambasadoro žodžiui, kad Irano žmonės yra pats didžiausias kapitalas. Visgi negalime atskirti priekybos ir užsienio santykių nuo žmogaus teisės aspektų. Negana to šalyje vyrauja didžiulė korupcija, nėra užtikrinamos darbo teisės, nėra užtikrinama moterų lygybė, nėra žodžio laisvės. O kodėl žodžio laisvė svarbi priekybos ir investicijų sritiena, jei pagalvotume apie informacinės technologijas, telefonų, mobiliuosius tinklus, tai suprastume, kad visi tie tinklai yra skirti stebėti žmonėms. Žodžio laisvės pasiekmes gali būti labai rimtos. Jeigu jūs gali atsekti iki jūsų namų, tai po to kalėjime jūs kankins ir blogiausio atveju nužudys. Vakar mes girdėjome apie e, Britų iraniečio Rasimo e, Ratklifo nuteisimą penkeriems metams kalėjimo dėl slaptų kaltinimų. Tai tikrai negali padidinti užsieniečių pasitikėjimo Iranu. Jie gali bijoti, kad juos e, tiesiog raštuos. Ta pati galiu pasakyti ir apie turizmą. E, daug kas manęs klausia, ar saugu yra keliauti į Iraną. Aš manau, kad Iranas yra nepaprastai graži šalis su turtinga istorija ir aš labai norėčiau, kad žmonės galėtų ten keliauti. Baigdama noriu pasakyti, kad diskusijos yra labai svarbios, bet turime įdėti daugiau pastangų, negalime apsimesti, kad čia reikia tik tai išvesti ir neišsakyti jokios kritikos. Praėjusią savaitę ir Mogerinį kalboje labai pasigėdau tos kritikos. Aš pritariau susitarimui, bet vėlgi sakau, kad tas susitarimas brandolinis yra tik tai viena dalis mūsų ryšių. Esmė nepasikeitė, todėl mes būtume naivus, jeigu nematytume visos situacijos ir to, kaip ekonomika ir vyriausybė yra persipinus, yra ne ir kaip tai kenkia žmonėms. Dėkoju. Manau, kad daugiau ar mažiau E, tai buvo skirta komisijai ir išorės veiksmų tarnybai. Ar jūs ignoruojate žmogus teisų klausimus darybų metu? Ar vertė pagrista priekybos politika yra tinkama? Ir be abejo, Abu kalbėtojai yra teisūs, reikia kalbėti apie žmogaus teisės, apie žodžio laisvę. Mes visuomet tai atsižvelgiame sudarydami priekybos susitarimus. Kas norėtų pradėti? Labai ačiū. Dėkoju parlamento nariams. Manau, kad Irano susitarimas buvo kaltinamas įvairiais dalykais, kurie nėra pats susitarimo turinys. Mes čia sutarėme susitarimą dėl neplatinimo ginklų. Iranas laikosi savo įsipareigojimo. Susitarimo tikslas buvo apriboti ir sustabdyti Irano brandolinę programą. Tai ir buvo padaryta. Iranas iš šalies išsiuntė 90 procentų e, praturtinto urano. E, tos medžiagos, iš kurios galima gaminti brandulinės bombas. Tad Iranas laikosi nusistatytų tikslų. Reikia Iraną vertinti. Atsižvelgiant į pasiekimus, mes niekada nesakėme, kad ryšiai mūsų yra puikus, kad nėra jokių problemų. Aš ir įžangoje pasakiau, kad e, nauji ryšiai su Iranu yra pagristi keliais aspektais. E, vienas iš jų yra e, bendrų veiksmų planas ir Taip pat buvo priimtos tarybos išvados, užsienio reikalų tarybos išvados. Abiejose dokumentuose yra kalbama apie žmogaus teisės. Aš manau, kad dialogas yra labai svarbus, įsitraukimas yra geresnis kelias. Mes pasiekėme rezultatų ir kitose sritise. Noriu priminti šio komiteto nariams, kad pirmą kartą per dešimt metų praėjusi lapkritį la įvyko pirmosios diskusijos su Iranu skirtos žmogaus teisėms. Be abejo, tai yra procesas. Mes ir su Iranu apie tai kalbame, o seniau tai buvo neįmanoma. Dabar galime kalbėtis apie savo skirtumus ir išreikšti nerimą dėl mirties bausmių, dėl žodžio laisvės apribojimų, dėl mažumų teisų. Be abejo, kad ES tai rūpi. Aš manau, kad mūsų politika pasiekia pusiausvirą. Kai vyriausiai galiotinė buvo Irane, ji paminėjo, kad dialogas turi būti išsamus. Jis turi užtikrinti bendradarbiavimą. Tas dialogas yra nepaprastai svarbus ir ypač tais atvejais, kai mes matome kažkokius skirtumus. Dėkoju Komisija, ar jūs norėtumėte sureaguoti? Labai ačiū. Prekybos generalinio direktorato ir komisaro vardu aš norėčiau sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Mes tikrai atsižvelgiame į žmogaus teisės ir vertybės, kurios yra brangios Europos Sąjungai. Kol kas vyko neformalus techninis susitikimas. Tai buvo tolesni veiksmai po Mogherini vizito į Teheraną. Tolesni žingsniai priklausys e, tikrai nuo tų vertybių laikymosi. Dėkoju. Ambasadorius. Dėkis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau skirti dėmesį šio susitikimo tikslui, kadangi prieš valandą vyko kitas posėdis ir ten mes kalbėjome apie šių parlamento narių paminėtus klausimus. tame posėdėje parlamento nariai galėjo išsakyti savo pozicijas, todėl aš norėčiau dabar susitelkti į prekybą. Aš dabar išklausiau kolegų komentarų apie žmogaus teisės. Ir visgi norėčiau sureaguoti. Ponas Hugo sakė, kad mes jau pradėjome žmogus teisų dialogą su ES. Pirmas susitikimas vyko prieš kelias mėnesius. Mes ir toliau tęsime darbą. Tam mums reikia laiko ir erdvės. Aš viliuosi, kad kolegos leis tam dialogui vystytis. Dabar dėl tų amoralių dalykų, kaip jie buvo įvardyti. Aš norėčiau atsakyti kolegoms. Mes aplink save matome daug amoralių dalykų, matome juos aplinkinėme regione, bet nėra atitinkamų ES nuostatų tuo klausimu. Yra žmogaus teisų pažeidimų regione, bet nėra jokio specialaus ES dokumento tais klausimais. Amoralu yra turėti jungtinių tautų generalinio sekretoriaus dokumentą apie vaikų žudimus Jemene. Tas dokumentas buvo atsimtas be jokių reakcijų iš tų, kurie gina žmogus teisės pusės. Tad, kolegos, mes čia negalime vadovautis tokiu selektyviniu požiūriu, kai kalbame apie žmogus teisų pažeidimus mano šalyje. Galiausiai noriu pasakyti, kad e, RGC yra teisėta jėga Irane ir reikia suprasti, kad ir į Iraną buvo įsiveršta ir nužudyta daugybė iraniečių. Dėkoju. Ačiū dabar perėsime prie antrosios temos svarstymo bus Total įmonės vadovas ponas Erikfesta, ponė Justin Walker iš Europos bankininkistės federacijos ir ponas Parsi, Europos Irano e, mokslinių tyrimų grupės vadovas. Ponas Festa, jums galėjo pasisakyti devynios minutės. Pone pirmininkė, E, kaip e, total įmonės e, padalinio Irane vadovas, norėčiau papasakoti apie mūsų veiklą, papasakoti apie sunkumus, su kuriais susidurėme ir papasakoti, kokiu veiksmu mūsų nuomonė ES galėtų imtis skatindama prekybą su Iranu. Irane yra antras pagal dydį gamtinių dujų telkinys pasaulyje, todėl E, tokiams įmonėms kaip Total tai svarbu, nes gamtinės dujos sudaro svarbę mūsų e, darbo tvarkės dalį. Už, mūsų veikla e, prasid, yra neprasidėjo 1954 metais, taip pat suintensyvėjo praėjusiame dešimtmetyje ir pradėjome dirbti iš karto, kai tik buvo pradėtas su Irano valdžia, kai tik buvo pradėtas įgyvendinti BVVP. Totalas pasirašė 20 metų sutartį sutartį e, dėl e, Irano didžiulio dujų telkinio e, eksploatavimo. Skiriame 4 milijardus eurų šiam projektui, kur 2 milijardus e, rengiamės panaudoti per kitus du metus. Dujos bus skirtos Irano namų ūkiui ir namų ūkiams bei e, būtiniams vartotojams. Be to, toliau siekiame pažangos ir rengiame teikti, dalyvauti konkurse dėl gavybos, dėl, dėl e, telkinių eksploatavimo. E, vienas iš Irano padalinių, e, vienas iš padalinių, su kuriais partneriais, su kuriais dirbame vietoje, vietoje yra Petro Čaina. Ir darbus vietoje atliks Irano įmonės. Be to, praėjusiu metu vasarį Total įmonė pirmoji atnaujino prekybą naftos E, priekybos rytyje su Iranu, e, tiekiant produktus e, mūsų naftos perdirbimo įmonėms. Vartiname galimybės bendradarbiauti su Irano įmonėmis cheminių medžiagų, taip pat degalų srityje ir savo darbe mes laikomės, dirbdami ten mes laikomės vietos taisyklių bei tarptautinių nuostatų. Žmogaus teisės taip pat mums rūpi ir kaip visose šalise, kur mes dirbame, mes tengiamės dirbti kaip atsakinga kompanija visų mūsų, e, visų suinteresuotų grupų atstovo atžvilgių. Laikomės e, aps, ap, sveikatos reikalavimų, e, ir aplinkosaugos reikalavimų. Tai mums yra labiausiai rūpimi klausimai darbe. Pristačiau kai kur kontekstą, bet norėčiau pabrėžti, kad prieš 12 mėnesių po sankcijų atšaukimo vis dar susidarėme su įvairiausiamis kliūtimis vykdydami verslą er- ir yra ne. Tai būtų štai kokie dalykai. Visų pirma, visiškai pasigendame iškumo apie naujos JAF administracijos ketinimus yra ne. Reiktų nepamiršti, kad naujasis JAV prezidentas gali vienašališkai nuspręsti nepratesti e, sankcijų atšaukimo arba paskelbti naujus dekretus ir jie taip pat galios ir Euro, Europos įmonėms ten veikiančioms. Dar galiojančios JAV sankcijos, pagal kurias e, daugiama naudoti technologijas, kuriuose tai yra daugiau nei 10 procentų e, JAV turinio, yra ypač aktualus dalykas, tai yra kliūtis naftos sektoriuje ir tai gali atsiliepti mūsų įgyvendinamų projektų kainai. Neseni JAV paskelbti nuosprendžiai prieš ES bankus apsunkino sandorius visiems bankams išskirius privačius bankus. Pavyzdžiui, reikia trijų mėnesių, kad bankas galėtų pervesti 3000 eurų į banką Teherane, kad, būtų, kad galėtume sumokėti atlyginimus mūsų darbuotojų. Bankai, kurie sutinka dirbti su Iranu, neturi galimybės pervesti didelių sumų, ko mums reikia įgyvendinant mūsų projektus. Kitas sunkumas mums iškilantis yra tai, kad daugama Irano juridinių asmenų juridinių struktūrų yra labai sudėtingos, e, kom, sudėtingos sudėties, todėl mums reikia praeiti labai daug laiko, kad, yra, kad įveikdytume stropaus patikrinimo prievolę. Mes 20 metų. E, dirbame ir žinome, kokios, gal, kokios dabar sankcijos galiuoja. Manome, kad BVVP ir kitų susitarimų numatomos garantijos nėra pakankamos tokiams įmonėms kaip Total. Kelios es valstybės narės pradėjo darbą su OFAC pastaraisiais mėnesiais, bet mums reikia visapusiško ES palaikymo, jeigu norime atnaujinti tarptautinę priekybą su Iranu ir įveikti jo izolaciją bei sustiprinti politinius uh, saitus. Pavyzdžiui, glaudus ES ir JAV dialogas galėtų neleisti trumpų administracijai įvesti papildomų antrinių sankcijų arba nus, pasiprie, būtų kliūtimi jos sprendimui nepratesti e, sankcijos šaukimo. Manome, kad tokia galimybė egzistuoja net jeigu Iranas įvykdys bendrą visapusišką veiksmų planą. Tai jeigu mums imtų galioti sankcijos, e, mūsų kolegos Irane tai suvoktų kaip mūsų prisijimtų prievalių neįvykdymą Irane. Europos bankai turi gauti papildomų garantijų iš JAV bankų, e, federalinių ir valstijų lygmenių ir būti tikri, kad jie nieko nerizikuoja įgyvendinti finansinius sandorius, kuriuose dalyvauja Irano bankai ir kad tai atitinka dar galiojančias sankcijas. ES galėtų panaudoti savo įtaką ir svertus, kad toks spaudimas būtų padarytas. ES galėtų pasitarnauti, e, padėti Iranui modernizuoti savo finansinį sektorių, priartinti jį prie vakarietiškų standartų, nes tai ir toliau užlieka kliūtimi įmonėms, kurios nori prekiauti su Iranu ir dirbti toje šalyje. Galiausiai manome, kad ES turi aktyviai ginti Europos įmonių interesus, kurios nori investuoti Irane. Pavyzdžiui, e, jeigu sankcijos e, būtų pradėtos taikyti, reikia numatyti, kokias, kaip išbristi iš tos situacijos. Kaip jau sakiau, šiandien e, išlieka nemažai kliūčių ir problemų šalyje, dėl kurių įmonės neinvestuoja Irane, nežiūrint to, kad E, yra daug atsiveriančių galimybių. Aš tikiuosi, kad, e, kad jūs sieksitės pašalinti, nepamirždami pagrindinio tikslo sustiprinti ilgalaikius saitus su Iranu. Pone Justin Walker. Um, Dėkoju, džiugiuosi čia būdama. Bankininkistės sektoriaus vardu noriu pasakyti, kad mes matome esamą potencialą ir galimybės, kurios dabar kyla įmonėms. Bet tam, kad galėtume pasinaudoti šiomis galimybėmis, reikia įsitraukti bankininkystės sektoriui. Ankstesnis kalbėtojas nurodė, kokie kyla iššūkiai, norint įmonėms pasinaudoti bankininkystės sektoriumi. Noriu papasakoti, ką mes veikime iki šiol ir kokių tolesnių žingsnių reikia tam, kad bankai tinkamai įsitrauktų nuo ko reikėtų pradėti. Daugelis ne JAV bankų, tai yra ES bankų, laikosi jungtinių tautų, ES ir JAV taisyklių bei savo atitinkamų jurisdikcijų taisyklių. Tai reiškia, kad bankai taiko sankcijų politiką visai grupiai. Todėl nemažai bankų nusprendė, kad laikysis pirminių sankcijų. JAV sankcijos vis dar galioja, todėl yra sudėtinga keisti atitinkamą politiką. Visgi, reaguodami į vartotojų ir vyriausybių poreikius, kai kurie bankai vis dėlto keitė savo poziciją ir kai kurie iš jų jau ribotai įsitraukė. Mes per pastaruosius metus labai glaudžiai bendradarbiavome su ES institucijomis. Mes labai vertiname OLFAC papildomas gairias. Džiaugiamės, kad Iranas dirbo ir su finansinė darbo grupė, kadangi dar visai Neseniai Iranas buvo vienoje kategorijoje su Šiaurės Koreja. Praktiškai nevyko bendradarbiavimo. Iranas buvo įtrauktas į juodąjį sąrašą. Mes dabar matome teigiamų žingsnių, kurie leistų iš naujo užmėgsti ryšius, bet yra ir tokius ryčių, kuriuose JAV, ES ir Irano vyriausybė dar turi daryti pažangą tam, kad būtų galima iš esmės įtraukti bankus. Verslas ieško galimybių Irane ir čia yra galvojama apie platesnę riziką tiek Irane, tiek regione. Be abejo, kad yra įvertinama finansinė rizika. Kasgi būtų naudinga bankams? Na, būtų gerai suprasti, kiek įsitraukia Iranas ir ką tai reikš. Kol kas mes dar nelabai suprantame paties proceso. Norėtume, kad Irano vyriausybė bankams aiškiau nurodytų, kokie yra tolesni žingsniai, kokios vyks teisėkuros reformos, reguliavimo reformos. Mums akivaizdu, kad Iranas ne vienerius metus buvo izoliuotas nuo tarptautinės finansų sistemos, o reglamentavimas per tą laiką labai išsivystė. Todėl mes norėtume, kad JAV ir ES nuspręstų, kokią techninę paramą gali skirti Iranui tam, kad būtų galima kovoti su terorizmo finansavimu ir pinigų plavimu. Toliau nusavybė ir kontrolė bei jų skaidrumas. Tai praktiškai didžiausia iššūkį keliantis aspektas globaliems veikėjams. Reikia aiškiai žinoti, kam priklauso įmonė, su kuo jie asocijuota, kas ją kontroliuoja. Tai ypač svarbu, kadangi JAV pirminės ir antrinės sankcijos išlieka. Negana to, tebe galioja ir įsipareigojimai ES. Tad reikia viską atitinkamai tikrinti Irane, tam, kad e, nepriklausomi veikėjai Irane galėtų patvirtinti informaciją. Reikia, kad e, būtų pasiekiama centrinių saugyklų informacija. Dėl atitinkamo patikrinimo bankininkystės sektorius ilgai diskutavo su ES ir JAV ir kalbėjusi apie tai, Kokia turėtų būti ta Irano patikra? Mūsų supratimu čia reikia riziką dalytis viešam ir privačiam sektoriui. Neužtenka reguliuojančiams institucijoms tiesiog pasakyti, kad bankas turi valdyti savo riziką. Irano atveju viskas yra labai sudėtinga, todėl reikėtų numatyti, kokie e, e, atsargaus patikrinimo principai galioja. Kalbant apie didelius Europos bankus, juose galime matyti JAV pėtsakus, ar tai būtų JAV dalyvavimas, ar ataskaitų teikimas JAV, arba įdarbinimas tų JAV piliečių, e, kurie užima aukštas pozicijas. Tad e, kyla klausimas, kaip pasaulinis bankas kuriame dirba daug JAV piliečių, gali imtis verslo su Iranu. Kol kas yra teigiama, kad reikėtų neįtraukti tų asmenų į tarptautinį darbą, bet tikrai yra sudėtinga tai padaryti, kadangi tie asmenys bankė užima labai svarbias pozicijas ir yra atsakingi prieš Europos reguliuotojus. Tai ne vien tik tai konfliktų interesuose, bet ir reguliuojančių institucijų lūkesčių konfliktas. Mes e, nesėkmingai, bet e, vis tiek e, kalbėjome apie tai, kad reikia pratesti bendrą licenciją tam, kad būtų apimta daugiau įmonių. Mūsų supratimu, tai padėtų bankams pasitelkti informacinių technologijų funkcijas ir steigtis. Kokiusgi scenarius mes nagrinėjame su savo bankais? Tai yra tie bankai, kurie nori ir ne imtis verslo. Tai yra reikšmingų informacinių technologijų elementų, kurie veikia ne JAV, mums teigiama, kad negalima pasitikėti tais elementais. Iš praktinės pusės tai yra visai nelogiška. Tad mes norėtume, kad licencija būtų išplėsta. Tai būtų itin naudinga. Mokėjimai yra apdoromi per tarptautinę finansinę sistemą. Jeigu jūs bandysite visiškai atsiskirti nuo JAV, tai pamatysite, kad tai labai sudėtinga, joks pasaulinis bankas to padaryti negali. Galiausiai norėčiau pakalbėti apie aišku reguliavimo ir politinį pagrindą. Mes žinome, kad ją pasikeitė administracija ir dabar kilo labai daug neaiškumo pasauliniams bankams. Noriu paminėti ir kelis kitus aspektus federalinis ir valstybės požiūrių suderinimas. Na dabar valstybės reguliuotojai nepriklauso nuo tų e, federalinių reguliuotojų. Ir kilo klausimas, ko reikalauja įvairūs valstybių reguliuotojai iš bankų. JAV e, turi numatyti įvairius orderius ir panašiai. Ir dažnai reikėtų numatyti, kad nebūtų didinama rizika Irano atveju. Bet dažnai yra sudaromas koks nors susitarimas, kuris apriboja bankų galimybės dirbti su Iranu. Iš šią pusės galutinis elementas yra viešojos ataskaitų teikimas. Bankai, kuriems galioja ataskaitų prievolę, būtina pranešti informaciją ir apie Irano. Tai gali būti atgrasanti e, priemonė kadangi tie bankai gali būti po to neigiamai apibūdinami žiniasklaidoje. Yra daug įvairių aspektų. Baigdama noriu pasakyti štai ką. Sankcijų panaikinimas yra iššūkis. Jei mes tikrai norime įtraukti bankininkystės sektorių, tai tuomet Valstybinės institucijos turi kur kas aktyviau įsitraukti ir imtis realių scenarijų įvertinimo tam, kad visi iš tiesų suprastų, koks naudingas šis susitarimas. Ačiū. And, uh, Uzbis... Ačiū ir galiausiai daktaras Parsi. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma paminėti kit kitus priekybos su Irano aspektus, tai socialinį matmenį Irane ir Irano visuomenėje. Tai aktualu, bet kokioms diskusijoms taip pat ir svarstant žmogaus teisės. Pusė Irano gyventojų yra iki 29 metų amžiaus, tai yra labai išsilavinę žmonės, jaunimas, bet nedarbas jaunimo tarpe pastarosius 20 metų yra didesnis 20 procentų, dar didesnis moterų tarpe. Tai ilgalaikės problemos Irano visuomenėje e, ir reikia esminio e, ekonomikos augimo, kad būtų galima jas išspręsti. Islamo Respublika per savo keturis egzistavimo dešimtmečius e, gana sėkmingai sprendė skurdo problemą, tačiau neligybės klausimų daug nepasiekė. Bet ir visą tai susijęs su žmogaus teisėmis. Ir čia reikia tikrai visai kitokių ekonominių santykių su išorės pasauliu, kad situacija pasikeistų. Iranas E, pradės aktyviau prekiauti su išorės pasauliu, taip jau, tai jau prasidėjo ir galiojant sankcijoms. Didelė dalis prekybos vyksta su e, Japonija, e, Kinija, tačiau Iranas, mąstydamas apie investicijas ir partnerystės, žvelgia į Europą. Tokia buvo situacija prie, prieš sankcijas. Tai susijęs su kultūriniu paveldu, kuris yra tūkstantmečių senumo. Ir būtent su, su Europa Iranas pagidauja prekybos. Tiesioginės užsienio investicijos Irane išaugo iki 2017 kovo, tai sudarys 15 milijardų jav dolerių. Arba nepasieks šio lygio, bet, bet kaip ten bebūtų, jis išaugo. Tai apima visus vyriausybės siekius, taip pat tai, ko nori visuomenė, ypač įvertinsime tvarę plėtotę. Čia reiktų daug didesnių investicijų. O kokios sritis yra svarbiausios? Grįžtų vėlgi prie visuomenės prioritetų, e, ne tik prie vyriausybės prioritetų. Aplinkos sauga, sveikatos apsauga, tarša bei e, vandens klausimai. E, yra, yra nelabai menkai išplėtota vandens infrastruktūra ir vandens stygiaus problema prastai sprendžiama. Daug, kai kurios Irano provincijos liktų be geriamo vandens po 20 metų, jei ta problema nebus sprendžiama. <clears throat> Ir todėl ir šaliai, ir valstybei reiktų daug didesnio, e, aktyvesnio e, santykio su išorės pasauliu reik, egzistuoja ir politinis matmuo. Turime nepamiršti, kad pastarosius keturius dešimtmečius Iranas bandė pasiekti išorės pasaulį, ypač vakarus ir konkrečiai Europą, Europos Sąjungą. Tie bandymai bėgant laiko, laikui buvo, mm, buvo pasiekta į, į, įvairių sėkmių. Santykiai su Europa šaliai yra svarbus, tai ypač aktualu tiems, toms visuomenėms grupėms, kurios balsavo už artimesnius santykius su Europa, tai svarbu ir politikams, kurie akcentavo e, sieki susitaikyti su Europa. Ar tas santykis yra visiškai idealus, ar nėra jokių spastų, ar nėra taip, kad kartais vienas žingsnis žengiamas priekiant du atgal. Veikiausiai taip nėra. Bet būtų klaidinga manyti, kad kažkas, kažkokios kitos priemonės duotų geresnių rezultatų. Bandymai izoliuoti grupės, kurias mažiausiai domina ne tik ekonominių santykių intensyvinimas. Tikrai būtų nenaudingas. Būtent todėl bendros, vis, bendro visapusiško veiksmų plano įgyvendimas ir struktūrinių santykių kūrimas uh, yra labai svarbus ne tik Iranui, bet ir Europos Sąjungai. Ir būtent to siekia vyriausiai galiotinė. Manau, kad kartais neteisingai suprantamos žmogaus teisės, e, kai, kai kalbama apie žmogaus teisų padėtį Irane. BVVP suvokiama kaip kažkas kita, kaip, kaip papildomas dokumentas. Ir kartais manoma, kad Europos Sąjunga padarė meškos paslaugą Europai ir kad dabar Iranui tenka. Žiūrėjau, Europą padarė meškos paslaugą Iranui ir kad dabar Europui, taip, Iranui tenka tarsi taikstytis su Europos globa. Iraniečiai puikiai supranta ir puikiai žino, ar jie to pripažįsta ar ne, kad žmogaus teisės rytyje yra tikrai sudėtinga, daug, daug spragų yra ne. Tačiau kaip pakeisti tą. E, galiojančią nusistovėjusią praktiką. Svarbiausia čia būtų partnerystė, o ne globa, nebandėme globoti. Norėčiau pakalbėti ir apie JAV aspektą, daugelis kalbėtojų jį minėjo. Reikėtų nepamiršti, kad esame dabar vidutinėme e, laikotarpėje vertinant neracionalios politikos pradžią jungtinėse valstijose. Tai pabaigos dar nesimato. Kažkada Europos Europoje prireiks esminių diskusijų, koks yra strateginis santykis su JAV, kai tapsime šiek tiek labiau nepriklausomi tokiuose srityse kaip tarptautinė priekyba. Nes vertinant dabartinę situaciją ir tvarką, mes esame Junktinių valstijų, valstijų lygmens įstatymų kuriejų malonėje. Tai tikrai nelabai malonus suvokimas. Iranas yra vienas iš tų kelių atvejų, kur, kuriame JAV ir Europos pozicijos susimaišymas e, būtų ypač nepalankus Europai, neunikas Europai labiau niekam kitam. Užbaigdamas norėčiau pasakyti, kad priekyba, kaip jau sakiau, <clears throat> Čia yra lab, daugiau nei vien ekonomikos klausimas. Ir niekas nepamiršta ir kitų svarbių aspektų, tai yra žmogaus teisų. Svarbiausias klausimas, kas pasiteisina, kas veikia. Reikia galvoti apie tai, o ne siekti simboliškų veiksmų, kurie būtų primtini kai kuriems rinkėjams Europoje, bet visiškai neduotų jokio poveikio Irano visuomenėje nes būtent ten labiausiai reikia diskusijų apie žmogaus teisės. Thanks a lot. Mr. Ferret, madam. Ačiū, ponė Freca. <clears throat> Volevo un uh, approfondimento per quanto riguarda. Aš norėčiau gauti patikslinimą dėl investicijų ir norėčiau dar apsistoti ties to, ką sakė totalio atstovas. Taip pat norėčiau išsiaiškinti, kokie yra šiandieną nusistovėję santykiai su Rusija naftos srityje, kadangi daug buvo kalbėta apie priekybinius santykius tarp ES ir Irano. Taip pat buvo daug kalbėta apie priekybinės politikos pasikeitimus, tačiau labai mažai buvo kalbėta apie atsiverimą Rusijos investicijoms. Todėl norėčiau gauti informaciją ir kad išsakytumėte savo požiūrį į šį klausimą. Taip pat norėčiau apsistoti ties to, kas buvo sakyta paskutinio prelegento. Nenorėčiau, kad e, akcijos, kurios um, kurios e, liečia žmogaus teises, būtų laikomos simbolinėmis akcijomis. Nes manau, kad e, žmogaus teisės turi būti gerbiamas visų partnerių ir turi būti čia įmamasi rimtos strategijos, o ne tik kažkokių simbolių, kad visi laikytųsi šių teisių. Bus kitų klausimų ar pastabų, kolegos? Prašau. Viktorai, ačiū per tai. Gerbėmi svečiai, niekas šioje salėje, nei parlamente nėra toks naivus, kad manytų, jog santykiai su Iranu yra paprasti. Jei tai būtų, jau daugelį metų bū, egzistuotų kitokie santykiai. Bet mes suprantame, kad tai yra pamatinės svarbos santykiai. Ir suvokdami, kokį vaidmenį Iranas vaidins ir gali vaidinti ateityje ir suvokdami daugelio Europos šalių interesus, politinius interesus regione, noriu užduoti štai kokį klausimą. Kur link mes einame santykiuose su, Iraun, su Iranu? Čia klausimas ponui Sobravo. Koks yra mūsų pol pagrindinis politinis tikslas ateityje, vertinant ES ir, ir Irano santykius ir bendrai vertinant prekybos santykius. Kaip jūs įsivaizduojate, kokius santykius jūs projektuojate tarp ES ir es valstybių narių bei Irano už 50, už 50 metų. Esu mat, pastebėjęs, kad nemažai es premjerų vyksta į Teheraną su dideliais, lėk, dideliais lėktuvais, pilnais verslininkų ir kartais užmiršta žmogaus teisės. Bet aš laikausi nuomonės, kad santykiai, kad ES ir Irano santykiai turėtų būti pagristi pragma, pragmatizmu. Labai tvirtų įsipareigojimų regionės puoselėti taiką ir stabilumą ir nepamiršti Europos įmonių interesų. Klausydamasis Totalo įmonės atstovo, supratau, kad kai kas gali vykdyti e, verslą Irane, tačiau tuo pat metu mūsų Irano ir kitų pasaulinių veikėjų santykiai gali pozityviai arba negatyviai atsiliepti mūsų ir Irano santykiams. Taigi, kaip mes vertiname ES ir Irano santykių ateitį? Reikia tai labai tiksliai žinoti, nes jei neapibriešime savo tikslų, tuomet mes niekur nenueisime. Side, to... Aš norėčiau ponui Pasė pasakyti, Taip, priekyba yra augimo variklis. Dėl to abejonių nėra. Bet e, augimo nauda nebūtinai pirmiausia pasiekia žmonės. Visą tai priklauso nuo gero valdymo, nuo naudos pasidalymo. Čia yra keli problemos aspektai. Tad koks būtų jūsų patarimas? kaip galima būtų užtikrinti rezultatyvius ekonominius ryšius ir garantuoti, kad rezultatai tų gerų ekonominių santykių iš ties pasiekia vietos žmonės. Klausimas abiems svečiam. tam tikros Irano biurokratinės procedūros. Jūs paminėjote pinigų pervedimą, laiką, kurio tam prireikia. Investuotojams tai iš ties kelia daug problemų. Žinau, kad yra žmonių, kurie bando investuoti į Iraną, bet negauna tų pervedimų laiku. Tad ko jums reikėtų, kad situacija iš ties pagerėtų? Tokia pačia tvarka ponas Vesta. Apie biurokratiją. Aš sakiau, kad reikėjo trijų mėnesių tam, kad būtų atliktas pervedimas. Tai ne vien dėl Irano biurokratijos, tai yra dėl to, kad reikėjo rasti banką Europoje, kuris norėtų užsimti tokiu pervedimu. Tai buvo susiję ir su teisėtais banko reikalavimais dėl atitikties, dėl reglamentų. Tam yra prireikė trijų mėnesių, kad būtų galima pervesti pinigus į banką Irane. Dėkoju. Jei galėčiau pasirinkti dvi sritis, na, atsiprašau, vienos tiesiog negaliu rinktis, tai pagal dabartinės sankcijas išskirčiau dvi sritis, kurios turėtų didžiausią poveikį bankininkistės sektoriaus įsitraukimui. Tai būtų reguliuojamasis elementas ir ES ir JAV. Tai to atidaus tikrinimo principas, ko tikimasi iš bankų ir bendro principo, kadangi dabar akivaizdu, jog skirtingi reguliuotojai skirtingai vertina, kas yra tinkamas rizikos valdymas. O Irane labai svarbu yra mums tinkamai vertinti nuosavybę ir kontrolę kitų atveju veikti negalima. Tad reikėtų rezultatyvesnio dialogo su Iranu. Tai tokie du elementai kurie, turint omenyje dabartinės sankcijas, mums labai svarbus. Dėkoju. Aš bankininkystės sektoriuje nesu specialistas, bet e, gal ilgalaikėje perspektyvoje. E, dėja, manau, kad e, mes nesustarsime su JAV, tai reikėtų Europos banko, kuris laikytų visą turtą eurais. Gal tai padėtų dėrėti su JAV. Norėčiau priminti, kad 10-ame dešimtmetyje, kai JAV pritaikė antrinės sankcijas verslams, kurie yra susijęs su Iranu, tai tuomet buvo pasipriešinta ir nurodyta, kad reikia tai aptarti pasaulinėje prekybos organizacijoje. Iš vykdomojo lygio buvo pasipriešinimas, tad įmanoma pajudinti tą JAV obeliską. Dėl to, kas bus po dešimties metų, manau, čia svarbiausia žodis partnerystė. Mes negalime nurodyti Iranui, kaip turi atrodyti jo visuomenė po dešimties metų, bet Europa įsitraukdama gali pasiūlyti alternatyvą. Irano bendruomenė, kaip ir bet kuri kita bendruomenė, turi kelias galimybės – Tai priklauso ir nuo to, ką nori suteikti valstybė. Bet ir nuo kitų dalykų. Tarkime, keičiasi kartos, keičiasi ir valstybės elitas. Daugelis tų, kurie vadovavo, kai vyko revoliucija, kurie 80-metyje statė valstybę, dabar po truputį traukiasi. Vadinasi, ateis naujos kartos. Sakiau, kad pusė gyventojų yra iki 30 metų. Jie nedalyvavo revoliucijoje, tik tai gyvena jos pasiekmėse, ar teigiamuose, ar neigiamuose. Būtent su jais reikia palaikyti ryšį, o tam būtinas dalyvavimas. Tokiu atveju Europa būtų alternatyva ir jie galėtų pasipriešinti tokiems pažiams kaip Šiaurės Koreja, pavyzdžiui. O dabar kalbant apie gerą valdymą, galiu pasakyti tą patį. Aš netikiu garsiomis žmogaus teisų deklaracijomis. Aš tikiu, kad reikia padėti kurti praktiką, kuri paveiks realybę. Man visai nesvarbu, kaip yra vadinamos priemonės. Man svarbu, kad jos veiktų, nes būtent to ir reikia žmonėms. Jiems reikia ne žodžio darbų. Geras valdymas. Apie ką mes kalbame, apie tai, kaip valdomi kalėjimai, teisminė sistema, narkotikų priklausomybė. Čia Iranas imasi veiksmų pats, bet partnerystė su pavyzdžiui Europa tikrai būtų naudinga. Ne dėl to, kad mes visada lyderiaujame, mes čia privalome vykdyti dialogą, bet būtų lengviau išsiaiškinti teisingus sprendimus kartu su Europa. Thank you, uh, Mr. Chairman, and I would like also to... Aš, pirmininkė, aš norėčiau prisi, įsijungti taip pat ir atsakyti į porą klausimų. Atsakymas į, svarbiausias atsakymas į daugelį užduotų klausimų, netgi kalbant apie žmogaus teisės, man atrodo, yra darbas drauge. Tai pavyzdžiui pasiteisino Irano brandolinės programos atveju. Po daugybės raundų dėrybų dabar yra bendras darbas, pagristas pagarba ir viskas pasiteisina. Tai abiems pusėms naudingas sprendimas. Jis pasiteisino. Reikia sutikti erdvės ir laiko bendram darbui. Kartais mes iš anksto apsprendžiame būsimą rezultatą ir, ir ateitį nebandome realistiškai e, su, suteikti erdvės ir laiko partnerystiai. Sukusiu visiškai sutinku su kolega kalbėjusiu, kad būtent per partnerystės galima išspręsti daugybę tų klausimų ir priekyba taip pat yra vienas iš tų atsakymų. Pirmininkas, ačiū. Manau, kad tuo galime baigti. Galime baigti diskusijas bet kažkas prašė žodžio. Yeah. Yeah. Please. Prašau. Prisistatykite. Kalbėtos neįsijungia mikrofono. That's one, okay. Uh, my name is uh, Nasser Bredi and I'm a... Nasser Bredi. Kaip sakė Martin Luther King, e, tikroji taika yra teisingumas, o ne įtampos ne, ne, nebuvimas. Šalies ambasadorius sąja, kad Iranas yra taikus, bet Irane E, egzistuoja e, e, režimas, tironija. Nors tarptautinė bendruomenė kovoja su Daesh, vis dėlto Daesh padeda Iranui. ISIS siekia pa pavergti krikščionius ir jezidžius. Tenas irgi e, represyviai elgėsi kai, ko, kai kurių mažumų atžvilgių. Jesidžiai, pavyzdžiui, dar nenušluoti na, žemės paviršiaus Irake. O šiandien čia kai kurie atstovai svarsto galimybę investuoti į Iraną, kuris e, engia savo žmonės. Aš manau, kad tai netitinka kultūrinių dalykų. Pirmininkas, manau, kad tai buvo daug maž pareiškimas, o ne klausimas. Ačiū. Man atrodo, svarbiausius žodžius išsakė ponas persikalbėdamas apie dialogą. Dialogas tarnauja žmonėms, žmonių labui ir tai turėtų būti mūsų šiandienos diskusijų išvada palaikyti dialogą, vertinant mūsų ateities prekybinius ryšius. Manau, kad mūsų diskusijose išriškėjo kai kurių tikrai svarbių klausimų. Ir taip pat paaiškėjo nauji padėtis Irane. Po brandolinių, e, po sankcijų taikytų dėl brandolinės programos atšaukimo. Ir iš tikrųjų yra būtinybė sustiprinti investicijas ir stabilizuoti ekonominę šalies plėtotę. Tai ypač aktualu Irano, šalies, Irano visuomeniai. Iranas yra didžiausia ekonominė erdvė, kuri dar nėra PPO nare. Manau, kad tai turėtų būti taip pat nepamirštama e, ateityje, kuomet bandysime integruoti Iraną į PPO, tai galimybė palaikyti ekonominius ryšius. stabilios investicijos susijęs su užsienio tiesioginėmis investicijomis. Svarbu, kad e, būtų stabili vyriausybė, palankios stabilios aplinkybės, tuo domėtis pareiga tenka komisijai ir EIVT. Ir rūpintis palankiamis investicijoms aplinkybėmis yra ne. Tikiuosi, kad EIVT ir e, Trade direktoratas patys konkrečių pasiūlymų ateityje dėl PPO ir Europos įmonių investicijų. Irano ir ES dialogo rezultatas turėtų būti konkreti pažanga žmogaus teisų ir demokratijos srityje. Manau, kad tai svarbu visiems, kuriems rūpi žmogaus teisės ir demokratija. Ačiū visiems už tai, kad buvote čia ir sėkmės visiems.